Euh, Gerbiami kolegos, laba diena. Susidaro toks įspūdis, lyg išsiskyrėme labai seniai, bet faktiškai buvome išsiskyrę tik vasaros atostogoms. Tad šiaip, kad ir kokia bebūtų Europos Sąjungos valstybė, kurią purto krizė ir kurią praleidome atostogas, atostogos tikiuosi buvo geros, grįžtame prie darbo. Kai dėl darbo tvarkės patvirtinimo Pranešėjas ponas Dardenė pageidauja, kad balsavimas dėl Europos platformos kovos su skurdu socialinės skirties platformos yra devintasis mūsų darbų tvarkis klausimas, kad balsavimas šio klausimų būtų atidėtas. Aš manau, kad galim pritarti šiam siūlymui. Tai reiškia, kad keturioliktasis darbo tvarkės klausimas bus atidėtas spalio šeštai dienai. Šiandien keisimės nuomonėmis, o paskui balsuosime 14 spalio. Manau, kad e, Europos komisijoje šis klausimas yra taip pat labai aktuolus, nes bus siekiama gyvendinti be kitako strategiją 2020. Mes žinome, kad iš savo patirties, kad jeigu kartais turime per nelik daug, šiek tiek daugiau laiko, tai tuomet dirbame kokybiškiau. Reikis niekas neprieštarauja, puiku, taip ir nuspręskime. Antrasis darbo tvarkis klausimas. E, transliavimas posėdžių per internetą. E, jis vyksta, todėl per nelik aštrių grimasų nerodykite, nes jūs būsite parodyti internete. Sekretorietas parengė dvi ataskaitas dėl naujos strategijos ir darbo vietų kūrimo. Trečias pirmininkės pranešimas būtų toks. Moterų reikalų komitetas ir reglamentas tarybos keičiantis iki šiol egzistuojant reglamentą. Komisija buvo surinkusi Liepos 12 dieną. Mes sulaukėme siūlymo, kurį parengė koordinatoriai ir buvo siūloma taikyti supaprastintąją procedūrą. Keičiantis nuomonėmis šią temą nebuvo prieštaraujama tam, kad komisijos siūlymų būtų pritarta plenarinio posėdžio metu be pakeitimų. Jeigu pakeitimų būtų, tai tuomet lauktume jų, ten yra kalbama apie FEM ateitį. Užimtumo reikalų komitetą informavo pirmininkauti Lenkiją, kad taryboje atsirado blokuojanti mažuma dėl komisijos siūlymo ir tas, tai gali būti e, panaikinta vėliau, po to, kai Lenkijoje vyks rinkimai. Manau, kad tokį darbų tvarkaraštį kol kas turėtume išlaikyti tam, kad galėtume be didesnių dėrybų tiesiog pratesti FEM komiteto darbą ir tiek. Manau, kad kai išklausysime komisijos siūlymo, vyks diskusijos, bus diskutuojama dėl būsimos finansinės perspektyvos, tačiau aš manau, kad mechanizmas bus naudojamas ir toliau. Ir manau, kad turbūt tvarkaraštis toks ir turėtų būti, kaip mes čia aptarėme. Galiausiai norėčiau informuoti jūs apie tai, kokie pasikeitimai įvyko komandoje padedančiai mūsų komitetui. Mūsų mėla kolegė Rita mus palieka visų mūsų vardų norėčiau jai labai padėkoti ir pasakyti, kad ji mums buvo ypač vertingas žmogus. Mes labai vertinome jos darbą ir džiaugiamės galimybę dirbti su ją. Nes jos ryštas, jos profesinė kompetencija mums buvo tikrai labai naudingi. Na, manau, kad turėsim progą dar padėkoti kolegiai iš arčiau. Susitiksime mūsų frakcijos susitikimo. Dar vienas dalykas. Severin Kajan. Pasirodykit, gerbiama kolegė. Sveikiname. Pagal darbo atvarkę yra numatyta trečiajame darbo tvarkės punkte svarstyti pakeitimus mūsų pro, nuomonės projektui dėl 2012 metų biudžeto projekto. Aš esu pranešėję šiuo klausimu ir norėčiau šiek tiek pakomentuoti. Bon, je sais pas ma feuille. Ça y est, je l'ai retrouvé. Excusez-moi. Alors, euh, donc, s'agissant du budget. Taigi, kai dėl biudžeto, kaip ir praeitais metais, jūs sulaukite dviejų dokumentų, dviejų tipo nuomonių. Pirmasis dokumentas yra e, komentarai dėl nuomonės ir antra yra biudžeto pakeitimai. E, kai kurios frakcijos, ypač EPP, teikė pakeitimus tik dėl vieno iš tų dviejų dokumentų. Na, o šiaip, manyčiau, jeigu norime sulaukti konkrečių siūlymų, turime sulaukti ir konkrečių skaičių. Stengiamės, pasin, stengiamės pasinaudoti maksimaliai visų siūlymais. Dėl pačios nuomonės sulaukėm 22 pakeitimų, 10 pateikė Rodžeris Elmaras, ir ten yra kalbama apie išlaidų efektyvumą pirmiausia. Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad galėsiu e, kai kuriems iš tų pakeitimų pritarti. Galiausiai sulaukėme žaliųjų trijų pakeitimų, kur kalbama apie jaunimo užimtumą. Tai yra kalbama apie, Europą, apie techninę pagalbą e, Europos socialiniam fondui ir dar be kita ko yra kalbama apie eures į socialinių partnerių vaidmenį. Visiems pritariu. Pone Harkit patikė du pakeitimus. Dėl semantikos neturiu jokių problemų ir dar vienas pakeitimas, kur esu šiek tiek mažiau entuziastingai nusiteikusi, yra požiūris į Europos socialinį fondą. Ne, neremsiu šio pakeitimo, nes šiuo klausimu, mano nuomonė, jūs žinote. GUE frakcija. nuolatos reiškia optimizmą ir siūlo Europos socialinį fondą padidinti dvigubai. Man tai atrodo, e, kad tai nepridės patikimumo mūsų nuomonė. Greičiau atvirkščiai, ponas Bulion pateikė siūlymą, kur kalbama apie Europos socialinio fondo pasitelkimą pagalbai e, neįgaliesiems. Manau, kad pritarsiu tam pakeitimės, jis yra geras pakeitimas, ponia Bizoto siūlo nedidinti socialinio fondo kreditų. Tos, to pakeitimo taip pat ne, neremsiu. Aš pati pateikiau du pakeitimus dar, kurių vienas būtų siekis įtraukti biudžeto eilutę specialią dėl progres, dėl e, socialinių paslaugų. Vakar šis dalykas mums buvo atrodė aktualus, tai manau, kad jis ir šiandien tebelieka aktualus. Taip turėtume ir elgtis, mano supratimu. Ir antras pakeitimas e, yra paramos darbo inspektoriams reiškimas, kad būtų galima kovoti su vadinamas tokias įmonės, kurios turi viso labo tik pašto dėžutę ir nieko daugiau. Tuo tarpu tos įmonės vysto plačią veiklą ir įdarbina darbuotojus modernios vergystės sąlygomis. Tai dažnai yra laikinos darbo sutartys. Ir tokių įmonių yra Suomijoje ir kitose valstybėse. Negalim pasakyti, kad kuri nors viena nuo tos problemos kentėtų daugiau, kad dėl skaičių mūsų strategija būtų tokia. Turime patvirtinti komisijos siūlytą biudžetą, kad e, nebūtų pritaikyti tie sumažinimai, kuriuos siūlo taryba. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad aš esu E, įsitikinusi europietė, bet lieku realistė, todėl komisijos siūlymų didinti nebesiūlau. Skaičių tų, kurios pasiūlė komisija siūlyti, nebesiūlau. Kai dėl progres reilučių, užimtumo darbo sąlygų ir socialinės apsaugos bei traukties, norėčiau pasakyti, kad čia atsispindi tai, dėl ko sutarėme nagridėdami pranešimą dėl socialinės įtrauklies. Kinga ir Puns. EPP siūlo, siūlo dvi iš trijų eilučių į socialinės įtraukties ir apsaugos nesiūloma atsižvelgti į tai. Aš siūlau išlaikyti visas tris eilutės, kad liktume realistais ir toliau. Kai dėl socialinės apsaugos ir įtraukties, kaip jau tą dariau ir nuomonėje, siūlau įtraukti ketvirtojo forumo nuostatas iš šito, šį dokumentą. Lygiai taip pat dėl darbo inspektorių. Siūlome darbo inspekcijų galiojimus padidinti ir numatyti papildomą finansavimą iš progres eilutės. Kai dėl EPP siūlymų sulaukėme koordinatoriaus pakeitimų. Daug kas siūlo palaikyti komisijos biudžeto siūlymus. Džiaugiuosi, kad dauguma tam pritarė, tačiau kai kas man kelia daugiau sunkumų, nes siūlo didinti administracinės išlaidas ar veikimo išlaidas. Jeigu pažvelgtume į Liepos 21 dienos ES finansų tarybos išvadas, tai tuomet pamatytume, kad ten irgi yra kalbama apie tai, jog labai svarbu, kad struktūrinių fondų įsipareigojimų kreditai būtų lydimi techninės pagalbos. Tai yra labai vertingas dalykas. Ne visoms e, tarybos išvadoms, kurios buvo primtus Liepos 21 dieną, pritariu, tačiau ši e, išvada, manau, yra teisinga. Jeigu nusprendžiama panaudoti struktūrinius fondus, labai svarbu, kad būtų teikiama ir techninė pagalba, kad tie fondai būtų panaudojami tinkamai. Dėl to EPP pakeitimų siūlyčiau neremti, tuolab, kad jie prieštarauja kitiems pakeitimams, įskaitant ir tuos kitus pakeitimus, kuriuos pateikė šioji pati frakcija, kad dėl bandomųjų projektų yra siūloma pakeisti tas pastabas, dėl kurių susitarė koordinatoriai. Radome kompromisą, džiaugiuosi tuo, Mes kalbėjome apie sveik, darbuotojų sveikatos apsaugą ir apie jaunimo užimtumą. Tai, tai dėl šių pilotinių projektų buvo susitarta. Dabar pranešimas dėl aktyvaus senėjimo. Čia buvo atsimti du pakeitimai ir du. Dviejose pakeitimus yra prašoma padidinti lėšas komunikavimui. Aš manau, kad tie pakeitimai prieštarauja šiek tiek, nes viena vertus siūloma atsisakyti kai kurių administracinių išlaidų eilučių, o kita vertus siūloma komunikavimui lėšas didinti. Ir manau, kad prie šių pakeitimų, sakyčiau, susilaikau ir tikiuosi, kad atsims jų teikėjai šios pakeitimus. Kai dėl bandomą į projektą, kurį pasiūlė Filibuliau ir kurio iniciatyvą pareiškė Damien Bat kitame komitete dėl verslumo e, viduržėmio jūros regione, dėl to verslumo plėtojimo. Norėčiau pasakyti, kad čia pakeitimai priklausys nuo ITF agentūros. Aš siūlau žodinį pakeitimą čia, kadangi pono Ori pakeitimą dar būtų galima šiek tiek keisti Manau, kad mūsų abiejų tikslas yra tas pats. Europos atviro fondo ITF e, biudžetą padidinti. Jūs pakeitimą žinote ir e, paskaitysiu jį. Pradinis pakeitimas. ITF biudžetą paremti tam, kad būtų galima šalyse partnerėse, viduržėmirios regione E, pagyvinti darbo rinką ir pagerinti profesinį mokymą bei paskatinti socialinį dialogą. Aš siūlau prie to pridėti štai ką. Ir pagerinti profesinio mokymo sistemą, skatinti socialinį dialogą ir skatinti verslumą ir inovacijas. Tai štai toks būtų mano siūlymas. Kai dėl žaliųjų siūlymų Galiu pritarti jiems, nes jų tikslas yra remti jaunus žmonės, socialinius partnerius, du pakeitimus pateikė GUE frakcija. Ir ten siūloma didinti biudžetą ir man nepasirodė tie pakeitimai labai realistiniai, tad jiems pritarti negalėsiu. Atsiprašau, kad kalbėjau gal kiek ilgai, tačiau dėl biudžeto vyko labai rimtos diskusijos, džiaugsiuosi išklausydama jūsų pakeitimus ir norėčiau pasitikrinti, kad tas žodinis pakeitimas, kurį norėjau pateikti, tam, kad būtų galima į Filip Bulion siūlymą atsižvelgti, bus jūsų vertintas palankiai. Kas norėtų kalbėti? Monsieur Ori, Monsieur Serkas. Ponas Ori ir ponas Serkas. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyjából... Ačiū, ponė pirmininkė. Iš esmės pritariu tam, ką Jūs ką tik pasakėte. Norėčiau teikti komentarų, tačiau nepritariu tam, kad kai kuriuose eilutėse mes didiname asignavimus, o kai kuriuose kitose mažiname. Čia reikia kalbėti apie tam tikrus prioritetus, pirmenybių teikimą. Birželio 19 dieną vykusime tarybos susitikime buvo priimtas sprendimas, galbūt šiek tiek skubotas jis buvo. Nepaisant to, aš e, manau, kad e, pateikti komentarai buvo pakankamai vykę Man nekyla jokių abejonių dėl pasiūlymo skatinti aktyvų senėjimą, tam esame pasirengę, tačiau tai mums netrukdo balsuoti už šios eilutės asignavimų padidinimą dėl pono Bulio teikiamo pakeitimo. Mes šią idėją taip pat vertiname teigiamai, tačiau dar neturėjome galimybės pasikeisti nuomonėmis. Dėl jo norėtume šią idėją pritarti, jeigu tai nepavyktų, norėtume perkelti, nukelti ją į kitus biudžetinius metus ir iki to laiko pamėginsime rasti būdų ir kelių E, kaip e, paremti šią idėją pasitelkus e, institucijų pastangas. Taigi bendrai pasiūlymui pritarėme, toks būtų bendrasis vertinimas, dėkojame už kompromisinius pakeitimų pasiūlymus, o dėl kai kurių dalykų mes turime tam tikrų išlygų. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad tiek dėl nuomonės projekto, tiek dėl teikimų pakeitimų mes e, jiems pritarėme. Tai reiškia, kad turime elgtis pakankamai nusekliai, gyvendinti savo pažadus, taryba laikosi atitinkamos pozicijos, o parlamentas turėtų pasirūpinti tuo, kad valstybės narės e, geriau gyvendintų savo prisimtus įsipareigojimus, turime labiau laikytis komisijos kriterijų ir leisti tarybai suprasti, kad e, parlamento pozicija yra pagrįsta techniniais kriterijais. Taigi, ponė pirmininkė, mes pritarsime jūsų pasiūlymą. Ponė Harkin žodis. Ačiū pirmininkė, aš taip pat trumpai kalbėsiu, mes pritarėme dviems pasiūlymams. Taigi, aš būčiau galėsiu ir vėliau kalbėti, nieko baisaus. Sako ponė Figureido, norėčiau pasakyti, kad mūsų teikiami pasiūlymai yra pagrysti mūsų šalise esančią tikrovę, pablogėjusios socialinės gyvenimo sąlygos, nedarbas, kiti reiškiniai susijęs su tuo, kad mes turime imtis aktyvesnių veiksmų socialinės apsaugos srityje Savai suprantame, turime atsižvelgti į biudžeto skaičius, tačiau taip pat privalome atsižvelgti ir į kitas aplinkybės, į vis didėjančią neligybę, didėjančias socialinės problemas mūsų šalyse, tarp jų ir mano šalyje. Aš uh, norėčiau pasiūlyti didesnį dėmesį atkreipti į socialinės apsaugos klausimus, tačiau suprantu ir mūsų pirmininkės poziciją, kuri teigia, kad e, to pasiekti nėra realu, turint omenyje E, numatomus biudžeto asignavimus, e, tačiau reikia atsižvelgti taip pat ir į aplinkybės į padėtį atskirose šalise, tarp jų ir mano šalyje. Ir aš norėjau atkreipti dėmesį į šios skirtumus. Pone Harkins teikiamas žodis. Mes pritarėme šiems dviems nuomonės pasiūlymams. Keletą aspektų norėčiau paminėti. Aš pritarčiau tolygiam biudžetui užuot, pasiūlym, užuot pritarimo pasiūlymams e, jį padidinti. Aš turiu šiek tiek sunkumų dėl 17 Rodžerio Helmerio pasiūlymų, kuris kalba apie globalizacijos fondo lėšų panaudojimo įvertinimą. Tas lėšų panaudojimo įvertinimas jau yra atliktas, tai nemanau, kad dar kartą reikėtų tą daryti. Mes pritarėme, kad būtų grįžtama prie pirminio biudžeto projekto pasiūlymų e, ir taip pat pritarėme biudžeto signavimų skirtų aktyviam, aktyviam senėjimui padidinimui. Daugiau pasiūlymų neturime. Ačiū. Na, jeigu daugiau kalbėtojų nėra, tai tuomet perėsime prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. O tai yra balsavimas. Ar visi turime kolegos korteles? Tada viskas tvarkoj. Galėsime tuomet balsuoti. Ir pirmiausia, dėl nuomonės. Dėl nuomonės. Norėčiau tik tai pasakyti, jog galėčiau pritarti penktam pakeitimui ir šeštam pono Elmer pakeitimai jeigu laikytume tos pakeitimus papildymais. Tai norėčiau jūsų paklausti, ar jūs pritartumėte pranešėjai ir kad balsuotumėte už tos pakeitimus kaip už papildymus. Ar niekas neprieštarautų tam. Taigi, iki pirmosios dalies. Pono Elmer, pirmasis pakeitimas. Aš pasisakau prieš jį. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? susilaiko, atmesta. Pirmoji dalis, antrasis pono Edmer pakeitimas, aš taip pat pasakau prieš jį. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias pakeitimas, ponios Harkin pakeitimas, aš už jį, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis, e, antroji dalis, penktas e, pakeitimas, kaip priedas, aš už jį, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas atkrenta. Šeštas turėtų būti taip pat priimtas kaip papildymas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas ir devintas atkrenta. Aštuntas, ponių Šreter ir Turinen, e, kas už, prieš, susilaiko. At, pasitikrinsime pamatysim, ar veikia įranga. Pone Igner, jūs neturite kortelės, bet jūs balsuojate už. Gerai, aš pažym, pasižymėjau. Ar jau visi baigė? Balsavimas baigtas. Ponas Sarkas. Du, dviem socialistais daugiau reiškia bus. Taigi balsavimas baigtas. 17 už, 18 prieš, vienas susilaiko. Neprimta. Vieno balso skirtumas tik tai. Ponas, ponas Sivinių, jūs per vėlai atėjot, tačiau nieko nebūtų pakeitęs jūsų dalyvavimas. Toliau. Dešimtas, ponas Figereido ir, ir pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar pereiname prie. Ne, sako pirmininkė, tęsiam toliau. Po antrosios dalies, antrojo paragrafo, žodinis e, ponios Turinin pakeitimas, jūs susipažinote su to pakeitimu, kuris buvo pateiktas raštus, aš jį palaikau, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias paragrafas, vienuoliktas pono Elmer pakeitimas, aš prieš jį, kas už, prieš, pasitikrinsime. Buvo atmesta, bet pasitikrinsime. Pradedame. Madame Regner est contre. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Donc 23. Ar visi jau balsavo? 23 prieš. Atmesta. Trečioji dalis, 12 žaliųjų pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko primta. Toliau po ketvirtosios dalies, 13 pakeitimas, aš jį palaikau, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Po ketvirtojo paragrafo 14. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15. Aš jį palaikau taip pat. Kas uh, už, prieš, susilaiko, priimta. 16. Jūsų pranešėjo. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 5. Paragrafas 17 e, kas už, prieš, susilaiko priimta. 18. Pone Elmer, kas už, 18, prieš, atmesta. Septintas paragrafas, 19, pone Elmer, pakeitimas aš prieš jį, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 20, ponės Bizoto, rašymas aš prieš jį, kas už, prieš, prilaiko. Pabandysime pastikrinti elektroniškai. Tai yra labai prastas pakeitimas, atsiprašau, sako pirmininkė. Ar visi jau balsavo? Pane Regner, jūs neturite kortelės, bet jūs balsuojate prieš. Taip. 17 ir 17. Nepriimta. Pono Elner 21 pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko priimta. Po 8 paragrafo 22 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl e, viso dokumento. Visi baigė, ponė Regner balsuoja už. Balsavimas baigtas. 35 už, niekas nebalsuoja prieš, du susilaiko. Nuomonė dėl biudžeto priimta. Ir dabar pereiname prie penktojo punkto. dabar periname prie svarbiausios e, biudžeto klausimo dalies. 6027 e, pakeitimas ir balsuojam dėl skaičių. Kas už? Prieš? Pradam iš naujo. 6627 pakeitimas skaičiai. Kas už? Prieš? Susilaiko? Nepriimta atmesta. Taigi šitie komentarai atkrenta. 6632. Tai yra e, komisijos pirminio teksto atsatymas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 6611 e, pono Ory pakeitimas atkrenta, taigi dabar pakeitimas 6612. 6612 skaičiai pono Ori. Kas už? Pranešėjas prieš yra. Pranešėjas nepalaiko. Kas už 6612 pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 6634. Kas už? Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkė, priimta. 6635. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 6613. Pasitikrinsime dėl 35. 6635. Ar Visi jau nubalsavo. 22 už 16 prieš. Primta. 6613. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 6636. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. 6637. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. 6638. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. 6614. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 6659. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 6639. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 6674. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 66 6665, e, kas už, prieš, susilaiko primta. 63, kas už, 6663. šeši šeši šeši trys kartu su žodiniu pakeitimu, kuris e, leidžia dar pridurti daugiau finansavimo. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 66, 21 ir 66, 40 identiški, jie atkrenta, todėl kad nubalsavome dėl 66, 63. E, Dabar 66, 22, kuriame yra tik tai pastabos. Kas už pastabas dėl ISF prieš susilaiko priimta. 66, 63 pono Ori ir 6641 yra identiški. Siūlau balsuoti kartu dėl jų, kas už, prieš susilaiko priimta. Šeši šeši e, penkiolika ir šeši šeši keturiasdešimt du, kas už, prieš susilaiko priimta. Šeši šeši 66... 75, ponia Figerai, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 66, 16 ir 43 identiški, kas už, susilaiko, priimta. 6662 ir 6604, tiksliau, tik tai 6662, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 6604 atkrenta. Balsuojame dėl pakeitimų. Komentarai dėl eurės 6623 su su pakeitimas dėl pastabų, kas už, prieš susilaiko priimta. 66, 64, kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar 66, 06 e, su papildymu. Dėl aktyvaus senėjimo, kas už, prieš, susilaiko, pastikrinsime. Dėl 6606. Ar visi baigė balsuoti? 21 už, 15 prieš, 2 susilaiko. Priimta. 6607 atsiimtas. Balsuojame dėl 6624. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dabar 6628. Turime balsuoti dėl atidėjimo. Pranešėja yra prieš. Kas už? Prieš. Susilaiko. Man atrodo, kad e, priimta, bet pasitikrinsime. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. 20 už, 15 prieš priimta. Ir dabar balsuojama dėl komentarų su žodiniu pakeitimu. Kas e, už komentarą? Prieš? Neaišku. Kas už? Prieš? Kas susilaiko? Komentaras nepriimtas. 6629 atsiimtas. Tad dabar balsuojame dėl kompromisinio A pakeitimo. Visų pirma, dėl skaičių. Kas už skaičius? Prieš susilaiko priimta. Kas už komentarus? Kas prieš susilaiko priimta. 6630 atkrenta. Kompromisas B. Kas už skaičius? Priimta. Kas už komentarus? Už. Prieš susilaiko priimta. 66, 31 atkrenta, dabar 66, 17. Jūsų pranešėja nepalaiko, kas už, prieš, susilaiko priimta. 66, 73 atkrenta, dabar 66, 25. Jis atkrenta taip pat, tiksliau. Dabar turime balsuoti dėl 6625 pakeitimo pastabų, ponia Turinin siūlojas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 66, 67 atkrenta, 66, 46 atsijimtas, 66, 18 dabar pono Ori pakeitimas. Pranešėja palaiko, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 66, 71. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 6626. Balsuojame dėl skaičių, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame dėl komentaro, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar periname prie 672, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeši, šeši, šeši, devini atkrenta dėl skaičių, bet galime balsuoti dėl komentaro šio pakeitimo. Kas už komentarą? 6669. Kas prieš? sulaiko priimta. 666, 20 atkrenta, 666, 48 taip pat atkrenta, balsuojama dėl 6649. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 6660. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 6661. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 6650. Kas už? prieš susilaiko priimta. 668 ir 6651 yra identiški, balsuojam žabu, kas už prieš susilaiko priimta. 6670 skaičiai, kas už prieš susilaiko atmesta. Komentaras atkrenta. 6600 su kom... jį apima A kompromisas. 6661 e, e, taip pat, 6609 ir 6653. 6601 atkrenta, nes B kompromisą nubalsavom, tad dabar balsuojam dėl 6609 ir 6653, jie identiški, kas už, prieš susilaiko priimta. 6654, kas už, prieš susilaiko priimta, 6658, kas už prieš susilaiko priimta, 6655, kas už prieš susilaiko priimta, 6602 skaičiai, kas už prieš susilaiko priimta, pastabos su žodiniu pakeitimu, kuriuos aš pasiūliau, kad būtų įmanoma priimti pono Bulan pasiūlymą dėl e, E, inovacijos ir verslumo, kas už, prieš susilaiko priimta. 666 atkrenta, 656 atsiimtas, 657, kas už, prieš susilaiko priimta. 6610 ir 6652 yra identiški, balsuojame kartu dėl abiejų, kas už, prieš susilaiko priimta. Tad su skaičiais baigiame ir nėra galutinio balsavimo, baigiamojo balsavimo. Dabar pagal darbo tvarkę, jeigu niekas neprieštarauja, siūlau balsuoti dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas Niderlandų atvejais. Tai balsuojam už šiuos keturis laiškus, kas už keturias raidės, kas už, prieš, susilaiko. Priimta, buvo keletas susilaikymų, dėkoju mūsų pirmai vice pirmininkiai, poniai Lin ir jai. Ir jie sutikė žodį. Pana Dardino, balsavimas dėl pana Dardino pranešimo buvo nukeltas į spalio 6 dieną, tačiau e, pasikeisime nuomonėmis dėl kompromisinių pakeitimų pasiūlymų. Viena iš priežasčių, dėl kurių negalėsime balsuoti, buvo tai, kad kompromisiniai pakeitimai nebuvo išversti į anglų kalbą ir daugeliu politinių frakcijų kils sunkumų balsuojant dėl, e, kiltų sunkumų balsuojant dėl, šio, dėl šių kompromisų, todėl dėkojame ponui Dardėn už tai, kad jis e, atsižvelgė būtinybę nukelti balsavimą. Tačiau turime aptarti e, tuos kompromisus, bet balsavimas bus nukeltas ponai Dardėn, suteikiamas žodis. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau tarti keletą žodžių apie procedūrą ir darbų kalendorių. Noriu padėkoti e, kolegoms, kurie pritarė šiam atidėjimui. Manau, kad tai prisidės prie geresnės pranešimo kokybės, o tai mano supratimu yra labai svarbu. Priežasčių buvo įvairiausių, pavyzdžiui, susiję, jos buvo susijusios buvo su vertimu raštu, kad visi kolegos gautų savo kalbą dokumentą ir kad galėtų kompromisus tinkamai išanalizuoti. Mes vis tik norime pasilikti e, išmintingus laiko tarpus šiam dokumentui galutinai parengti. Aš tikiuosi, kad komitete spalio pradžioje galėsime balsuoti dėl šio pranešimo projekto net jeigu balsavimas plenarinėje sesijoje yra atidėtas lapkričio mėnesių, kitaip tariant, po e, spalio 17 dienos, kai susitiks e, Krokuvoje žmonės e, rengiantis diskusijas dėl šios platformos. Aš manau, kad komitete mes vis tiek galėsime balsuoti. Na, kai dėl procedūros ir darbų kalendoriaus. Manau, kad yra svarbu susitarti, nes turime išorę siūsti reikiamą parlamento signalą. Esant globaliam krizės kontekstui yra tikrai labai svarbu, kad šis pranešimas aiškiai patvirtintų, kad tokia problema kaip skurdas nėra antrailė, kuriai bus skiriama tik minimumas biudžeto lėšų. Tai yra tas klausimas, kuris yra labai svarbus ir ekonomikos plėtros ir kovos su skurdu tikslų turi būti siekiama paraleliai. E, šio, šią temą komitetas jau yra pasakęs savo nuomonę ir, ir parengė specifinių pranešimų šiuo klausimu. Ir tai, dėl ko esame sustarę kitose dokumentuose, svarbu, kad atsispindėtų šioje, šiame dokumente. E, ir manau, kad tai turėtų atnešti papildomos pridėtinės vertės. Mes kalbam apie 2020 metų laikotarpį, turime strategiją, į šią strategiją turėtų būti traukti tie tikslai, ar į mūsų dokumentas jau turėtų būti įtraukti tie tikslai, kurie, dėl, kurie galėtų būti labiau ambicingi negu anksčiau numatytieji. Ir aš manau, kad jeigu mes nepasieksime didesnės pažangos, tai tuomet tai būtų tikras nusivylimas mums ir tiems, kurie stebi mūsų darbą, tai būtų nusivylimas visiems Europos piliečiams. Dabar keletas praktinių aspektų. 396 pakeitimų sulaukėme. E, Visą tai rodo, kiekis tų pakeitimų rodo, kiek susidomėjimo yra rodoma Šiam pranešimui mes parengėme kompromisų siūlymus, kur yra gal 45 ar 50. Jie apima apie 230 pakeitimų. Dar 160-170 lieka nuo šaly kol kas, tačiau jau matome, kokia bus pranešimo ir, ir pakeitimų struktūra. Norėčiau pasakyti, kad dauguma tų siūlymų, kompromiso siūlymų, yra, sakyčiau, plataus konsensuso objektas. Ypač tie kompromisai, kol kalbam apie būtinybę e, užtikrinti normales darbo sąlygas, įtraukti į visuomenės gyvenimą pažeidžiamų žmonės, benamius, jaunimą, neįgaliuosius, e, ir panašiai. Manau, kad šiais klausimais vyrauja platus sutarimas. E, svarbu, kad būtų diskutuojama su asmenimis atstovaujančiais e, skurdžiai gyvenantiems, kad būtų atsižvelgiama į visai kitų aspektą, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, kad taip pat svarbu kalbėti apie švietimo vaidmenį, apie būsto politiką ir panašiai. Visa tai yra tos temos, kurios, manau, problemų nesukels. jau vyko dvi dis, diskusijos surinktos su šešėliniais pranešėjais šiomis temomis, bet dar tebelieka šiek tiek labiau probleminių temų. Aš jau pristatydama savo pakeitimus šiek tiek užsiminiau apie tai, tačiau tikiuosi, kad susitarti pavyks ir galėsime, kaip jau sakiau, priminti visiems tai, dėl ko buvo susitarta. Gal bus pasiekta, tikiuosi, bent jau, sako kalbėtos, ir dar didesnės pažangos. Kai kuriais klausimais dar esama nuomonių skirtumų, ten aš siūliau tokius tarpinius sprendimus, siūliau konsultuotis su Europos komisija dėl teisėkuros iniciatyvos ir panašiai. Tas klausimas tebėra diskusijų objektas. Mes turime ieškoti tokių elementų, kurie leidžia siekti pažangos. DSSIG e, e, teisinis pagrindas. Turime direktyvą šią temą, egzistuoja horizontalioji direktyva, ten kalbama be kita ko apie trečiųjų valstybių vaidmenį ir taip ir panašiai. Šiuo klausimu esame šiek tiek jau diskutavę. Ryšys tarp ekonomikos ir skurdo įsišaknyjimo dėl ekonominės valdysenos yra tas klausimas, prie kurio dar reikėtų padirbėti. Ir reikėtų šias nuostatas, nuostatas šitame tekste sklandžiau suformuluoti. Norėčiau pasakyti, kad iki šiol man susidarė toks įspūdis, kad vyksta konstruktyvi diskusija. Dėkoju. Uh, other... Ačiū. Ar dar yra norinčių pasisakyti šiuo klausimu dėl pana Dardėm pranešimo? Pane Figereido, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Kolega Darden ir jo padėjėjai nuveikė labai teigiamai vertintiną darbą. Juo Buvo siekiama suartinti skirtingas pozicijas, rasti bendrą vardiklį. Todėl mes taip pat suprantame priežastis, dėl kurių yra nukeliamas balsavimas dėl šio pranešimo. Tai daugiausiai susiję su kompromisiniu pakeitimu pasiūlymų vertimų į kitas kalbas, o tai yra svarbus aspektas siekiant minėto bendrojo vardiklio. Tačiau jis pats jau minėjo, kad esama ir nuomonių skirtumų. kurių m, mm, galbūt negalima išvelgti čia atliktoje analizėje, kurioje kalbama, kad padidėjo skurdo apimtis, padidėjo neligybė. Čia kalba eina daugiau apie kitus klausimus, būtent apie priežastis, dėl kurių patenkame į tokią padėtį, o tos priežastys parlamente yra vertinamos skirtingai, tai mes puikiai žinome, todėl bus pakankamai sudėtinga užsitikrinti paramą tam tikriems pakeitimų pasiūlymams ir pasiūlymams dėl kompromisinių pakeitimų, nors daugumą jų veikiausiai sugebėsime užsitikrinti daugumos palaikymu. Tačiau kalbant apie skurdo priežastis e, dėl šio klausimo sprendimas dar nėra rastas, tos priežastis e, jų esama ir toliau ir nebus paprasta jas panaikinti. Atitinkami taupimo planai, apie kurios kalbama mano šalis, tapo šių taupimo planų auka, juos įgyvendinant yra panaikinami paskutiniai e, socialinių valstybių likučiai ir tampa beveik nepakeliama ir neįmanoma spręsti skurdo ir neteisybės problemas ir patvirtinus šį pakeitimą padėtis tikrai nepasikeistų esama ir kitų politikos sričių, kurios pakankamai svarbios ir kur, kuriuose padėtis nepasikeis patvirtinus šį pakeitimą. Taigi mūsų vertimas viena vertus yra teigiamas, nes mes manome, kad kolega atliko puikų darbą, tačiau kita vertus e, mes e, e, negalime nekritikuoti dabar vykdomos ES politikos, nes ji tik padidina skurdą ir neligybę. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai, kuris puikiai bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais. Man gaila, iš tikrųjų gaila tik tai, kad e, esant tokiam e, skubiam klausimui nebuvo balsuota laiku, nes buvo vertimo problemų iškylę. Man atrodo, jog šiuo metu parlamentas kaip tik turi priminti savo vaidmenį dabar e, pirmosios konsensuso konferencijos išvakarėse, jinai prasidės e, spalio 16 dieną ir Europos parlamentas vis dėlto turėjo iš karto nusiųsti stiprų e, signalą. Nes dabar mes laukiam, nežinau, kurios plenarinės e, sesijos, kad, kad tai padarytume. Ir parla, parlamento pranešimas dabar per tą konferenciją dar nebus priimtas. Dabar dėl paties pranešimo. Aš manau, kad pranešimas yra geras, manau, kad e, e, skurdo aspektas rodo, jog e, socialinės krizės, ekonominės krizės sąlygomis e, Europos institucijos turi ginti pačius e, pažeidžiamiausius žmonės, jie turi neatsidurti už visuomenės ribų. Ir mes neturėtume e, tų, tų žmonių laikyti išlaikytiniais, kaip kad dažnai yra sakoma, nes mes pabrėžiam ypač žmogiškojo orumo aspektą ir lygių teisių aspektą. Pavyzdžiui, būsto klausimų, da, prieigos prie darbo klausimų, viešųjų paslaugų prieigos klausimų. Būtent šituo keliu mes turime eiti, įtvirtindami socialinę Europą ir e, suvienodindami viską pagal aukštesnius e, standartus. Būtent e, šią kryptimį turime žengti. Aš, būdama šešėlinė pranešė, e, Ale frakcijos vardu norėčiau padėkoti už jūsų bendradarbiavimą rengiant šį e, pranešimą. Manau, kad tikrai labai svarbu tinkamai suformuoluoti jo nuostatas. Turėtume pasistengti, pasistengti e, sustarti dėl kompromisų, suderinti skirtingas nuomonės, išspręsti skurdo būsto problemas visoje Europos Sąjungoje. Tikrai yra šiek tiek gėdinga, kad nesugebėjome uh, kovos su skurdu dienos išvakarėse e, išversti šio pranešimo kompromisinių pakeitimų į visas kalbas, nes e, spalio 6 dieną e, balsuosime komitete, spalio 16 diena, 16 diena yra pasaulio kovos su skurdu diena ir lapkričio sesijoje, plenarinėje sesijoje gal, galėsime patvirtinti šį, šį pranešimo projektą, tačiau skurdo klausimas mūsų darbo tvarkė išliks dar pakankamai ilgai. E, šešėlinių pranešėjų sustikime mes e, dėl Z e, kompromisinio pakeitimo kalbėjomės ir aš su ponios Figerėdo pastabomis e, dėl priemonių kovai su skurdu nesutikčiau, nes tos priemonės e, yra pagristos tikrovė ir negalime jų ignoruoti. Aš džiaugiuosi, kad e, jūs kitame kompromise sutikote su pasiūlymais, kad ne tik moteriams, tačiau ir vyrams tenka atitinkama atsakomybė sprendžiant dabartinės problemas. Aš taip pat pateikiau pasiūlymą ir nežinau, ar jūs stiksite į jį atsižvelgti, kad e, dar kelis papildomus pakeitimus pateiktume jūsų kompromisiniams pasiūlymus. Vienas būtų susijęs su maisto geresnių paskirstimų ir čia galbūt reikėtų daugiau dėmesio atkreipti į vertimų į anglų kalbą kokybę. Ir e, tikrai labai svarbu užtikrinti, kad vertimuose atsispindėtų visi svarbiausi pasiūlymų niuansai. P kompromiso kalbama apie bendrą finansavimą. Dėl jo taip pat kyla šiek tiek e, sunkumų, ypač susijusių su, pagrindų, su raginimais patvirtinti pagrindų direktyvą. Mums svarbu paraginti e, priimti pagrindų direktyvą direktyvą ir e, tačiau šis pasiūlymas yra susijęs su mažėjančia arba galbūt nepakankama parama bendram jūsų pranešimui. Komet e, svarstame ponios Figreido pranešimą, buvo kalbama apie būtinybę taikyti geriausią teigiamą patirtį, tačiau nemanau, kad būtų galima vienie pasitelkus šias problemas išspręsti. Bendrai vertinant, jūsų pranešimas tikrai yra geras, jame atkreipiamas dėmesys į problemas, kurios svarstamos daugumoje politinių frakcijų ir e, jūsų pasiūlymai nusipelno pritarimo, e, taip sugebėtume pasiekti, kad skurdo problemos būtų svarstamos Europos lygių ir visuomenė aiškiai matytų Europos parlamento pastangas siekiant sumažinti skurdo apimtis. Žinau, kad dar šiek tiek užtruks laiko, kol visi pasiūlymai bus išversti į visas kalbas, kad daugiau suinteresuotų subjektų galėtų dalyvauti darybose, tačiau norėčiau Jums padėkoti už iki šiol atliktą darbą ir už puikų bendradarbiavimą e, su mumis šešėliniais pranešėjais, kad bendradarbiavimo atmosfera tikrai buvo labai puikia. Ačiū štai, ponė Darden. Jeigu daugiau nėra norinčių kalbėti šio klausimus, teiksiu žodį ponui Darden, kad jis apibendrintų diskusiją. Ačiū. Merci. Dėkoju. Dėkoju. Manau, kad visos sąlygos yra sudarytos tam, kad galėtume siekti pažangos ir kad šis pranešimas būtų aiškus signalas to, ko, tam, ko, to ką mes norime pasiekti. Jeigu parlamentas iki spalio 17 būtų spėjęs šį dokumentą patvirtinti, būtų buvę dar geriau. Bet aš manau, kad svarbiausia, kad iki tol, iki spalio 17 labai svarbu komitete patvirtinti šį dokumentą, nes tuomet jau ir taip visiems bus aišku, kas ir kaip. Tikrai labai svarbu, kad būtų pabrėžiama būtinybė visiems kovoti su skurdu ir būtinybė užtikrinti žmogaus orumą, kaip minėjo, kalbėjo kolegos. Tai dėl darbų grafiko. Manau, kad po poros savaičių mes jau turėsime vertimus. Ir tuo būdu prancūzų ir anglų kalbomis parengto teksto pagrindu mes galėsime tinkamai dirbti. Ačiū. Ačiū. Keliaukime prie kito darbo tvarkės klausimo. Negaliu pasakyti, kada plenarinėme posėdėje šį klausimą nagrinėsime, bet netrukus dėl balsuosime komitete. Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos laikotarpio vidurio peržiūra 2007-2012 metai. Pranešėjai žodis, prašau. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Teisė į sveikatos apsaugą yra pagrindinė teisė. Kiekvienas ES pilietis turi turėti tokias sąlygas, kurios nekenkia jo sveikatai, e, jo orumui ir jo saugumui. Norėčiau, kad visi kartu e, šiuos principus imtumės įgyvendinti. Reikėtų, kad komisija primintų, kad iš tiesų yra laikas pradėti rūpintis e, žmonių, dirbančių žmonių sveikata ir jų gyvenimo kokybė. Norėčiau pasakyti, kad na, ekonominė ir socialinė krizė yra rimtas kontekstas. Būtent esant tokiam kontekstui, politikai turi aiškiai pasakyti, turime užkirsti kelią kančiai darbe. Jeigu žvelgiame į tai, kaip žmonės dirba, pamatysime, kad auga sveikatos problemų, chroniškų uh, sveikatos problemų skaičių susijusių su žmonių darbu. Pavyzdžiui, stresas yra labai dažnai minimas žodis. Ar priekabiavimas, uh, kuris pasitaiko darbe vis dažniau. Jis gali pasireikšti įvairiai, gali būti žmogus tiesiog uh, jausti nepasitenkinimą iš, iš darbuotojų kitų pusės ar vadovų pusės, jis gali būti e, paliktas šiek tiek nuo šaly. Ir toks darbuotojas dažnai gyvena vienas, jaučiasi izoliuotas e, ir dažnai tokio pobūdžio padėtis pakenkia darbo santykiams ir darbuotojai nutinka taip kartais žudosi savo darbo vietoje. Visą tai be abejo E, paliečia ne tik tų žmonių kolegas, jų šeimas, bet ir plačiau. Ir manyčiau, kad pirmiausia, turime derinti daugelio veiksmus. Truputėlį skaičių. 168 tūkstančiai ES piliečių miršta nuo darbe įvykus nelaimingų atsitikimų ar dėl lygų E, neseniai vyko maisto produktų krizė Europos Sąjungoje. Agurkai buvo plačiai minimi šioje. Tad kiek turime dirbti, ką turime daryti, kad pakeistume e, sveika, požiūrį į sveikatą darbe. 2007-2012 metų strategijoje buvo pabrėžta daugelis dalykų. E, ja remiantis buvo galima pasiekti pažangos kai kuriais klausimais, tačiau neslėpsiu, Man nepatinka tai, kaip ji buvo įgyvendinta. Matau kai kurių nenuoseklumų, kuriuos kai kurie pamiršta. Aš čia galėčiau paminėti, kad trūksta reikiamo ryšio tarp sveikatos politikos darbe ir kitų e, viešųjų politikų. Ar tai būtų sveikata, ar užimtumas, ar aplinkosauga, transporto švietimas ir energetika. Man atrodo, kad yra tikrai labai svarbu tinkamai įvertinti cheminę ir biologinę riziką, remiantis REACH nuostatomis. Dažnai pamirštama, kad kai kurie tikslai turi būti privalomi. Vienas darbo inspektorius 10 tūkstančių darbuotojų, tiek rekomenduoja tarptautinė darbo organizacija. Aš stebiuosi, kodėl niekad nekeliamas lai, darbo laiko klausimas, o darbo, ypač, ir ypač netipinio, neįprasto darbo laiko klausimas. Pavyzdžiui, e, darbuotojai ir dažniausiai moteris ir jaunimas e, dirba tokį darbą, kuris yra naktinis darbas arba darbas, kuris, e, kuriame yra gana ilgos pauzės. Na, o manyčiau, kad socialinės Europos raktas ir yra pirmiausia tinkamas veikatos užtikrinimas darbo vietoje. Šit politika turėtų būti tinkama, ambicinga, ji turi apimti tam tikrus sektorius ar labai aiškias temas. Norėčiau pasakyti, kad už darbą dažnai vis mažiau mokama. Tai irgi yra rizika. Ji skaudžiai liečia darbuotojus, ypač tuos, kurie uždirba mažiausiai. Yra e, daug tokių darbuotojų, kurie patiria e, pačią įvairiausią riziką. Jie dažnai dirba pramonės įmonėse, jie kilnoja didelius svorius, dirba ilgas darbo valandas, jie patiria grėsmę. Aš manyčiau, kad socialinė Europa yra Europos Sąjungos pasiekimas, rimtas pasiekimas. Tad čia mums reikalinga labai ambicinga direktyva. Ypač kalbant apie atskirus sektorius ar temas. Ir čia aš prašau jūsų paramos, kad būtų parengta nauja direktyva, kad atsirastų daugiau efektyvumo, nuoseklumo ES teisinė šiais klausimais. Maničiau, kad reikia daugiau įtraukti šias diskusijas socialinius partnerius ir pačius darbuotojus. Būtina užtikrinti, kad mūsų rengiamos priemonės apima visus darbuotojus, nesvarbu, koks yra jų statusas, kad būtų galima aiškiai pareikšti, kad taip, darbuotojai turi tam tikrų teisių. Baigdama norėčiau pasakyti štai ką. Tam, kad būtų galima pagerinti sveikatą ir saugą darbe, e, turime daryti viską, nes tai padės laimėti visiems, nes kuo sveikesni, kuo geriau darbė jausis darbuotojai, tuo daugiau naudos gaus įmonės ir šalies ekonomika. Pirmiausia, tai būtų tinkamas dalykas patiems, geras dalykas patiems darbuotojams, socialinių ir ekonomikos didesnės pažangos tai taip pat padės pasiekti. Ir galiausiai, manyčiau, kad jeigu darbe sveikata ir sauga prastėja, tai čia nėra didelė nėra kažkas, ko mes negalime padaryti. Tai nėra likimo nulemtas dalykas. Tiesiog reikia, kad komisija ir taryba aktyviai dirbtų šio klausimu ir problemas spręstų iš esmės. Ačiū. Um, Ačiū, ponė Rapti, dabar kalbės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Karimą Dėlį už gerai parengtą pranešimą. Mes manome, kad jame svarstami svarbiausi klausimai, tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui, galiu pritarti beveik visiems jos teikiamiems pasiūlymams, minėtiems aspektams. Norėčiau atkreipti dėmesį į du pasiūlymus kuriuos vertinu ypatingai teigiamai, tai mm, du pasiūlymai dėl teisės aktų. Pirmasis susijęs su psichiniais susirgymais ir antrasis susijęs su apsauga darbuotojų, kurios samdo subrangovai. Labai svarbu užtikrinti saugos darbe taisyklių laikymasi. Ir e, verslininkai taip pat turi suvokti mūsų pastangas e, padėti valstybėms narėms parengti geresnius e, įstatymus. Reikia taikyti atitinkamą vertinimo procedūrą, todėl turime pritarti uh, atitinkamiems pasiūlymams, ne tik e, naudojant e, atitinkamų Europos fondų lėšas, tačiau taip pat ir iš e, <clears throat> taip pat ir mokslinio tyrimų bendrosios programos lėšas siekiant gyvendinti saugos darbe strategijos priemonės, atitinkamos patirties jau sukaupėme vykdydami šeštąją bendrojo mokslinio tyrimų programą. Karin taip pat e, minėjo, kad labai svarbu, jog socialiniai partneriai e, dalyvautų tų institucijų, kurios priima sprendimus dėl saugos darbe veikloje. Reiktų taip pat koordinuoti skirtingų ES tarnybų e, veikiančių šioje srityje veiklą ir tinkamų ES komitetų. Tas bendradarbiavimas yra ypatingai svarbus, bet to manau, kad įmonės turėtų darbo vietose laikytis, privalėti laikytis konkrečių saugos taisyklių ir e, galima numatyti viena vertus atitinkamas paskatas įmonėms taip elgtis, tačiau taip pat būtina ir numatyti sankcijas, jeigu jos tų saugos taisyklių nesilaiko turime susitelkti, patingai susitelkti ties neįgalių darbuotojų saugos aspektais, kreipti juos, į šiuos asmenys ypatingą dėmesį, taip pat silpnesnėms, vadinamosioms silpnesnėms visuomenėms grupėms priklausančių asmenų saugą darbę privaloma geriau užtikrinti. Viešųjų pirkimų taisyklės turėtume taikyti taip, kad pirmenybė būtų teikiama vykdant viešuosius pirkimus toms įmonėms, kurios geriau laikosi e, <clears throat> saugos darbe reikalavimų, e, skatina saugą darbe, aišku, remiantis e, atitinkamais tą patvirtinančiais įrodymais turėtume taip elgtis. Reikia nepamiršti, kad esame tokių įmonių, kurios veikia e, technologinės pažangos, technologijų pažangų srityje, naujų, naujųjų technologijų e, srityje, kurios gamina naujoviškus e, cheminius, biologinius produktus. Taigi tokių įmonių turime taip pat nepamiršti, galvodami apie ne tik apie dabartį, tačiau ir apie ateitį. Daugiau neturiu ko pridurti. Kolegės parengtas pranešimas tikrai puikus. Pabaigai dar galiu e, pasakyti, kadangi jau paminėjau pačius svarbiausius bruožus, kad dar galbūt pateiksiu e, konkretesnius pakeitimų pasiūlymus, tačiau privalome didžiausią reikšmę teikti e, saugų, saugai darbe ir taip užtikrinti žmogaus orumą. Dėkoju, kad išklausėte mano minčių. E, tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su karim ir šešėliniais pranešėjais. Dabar ponas Bach. Ačiū poniai Karim Daly už gerą pranešimą, jis yra tolygus ir visapusiškas. Nepaisant to, manau, kad būtų galima jį papildyti kai kuriais aspektais. Iš tiesų, kai kuriuose frakcijose esama skirtingų nuomonių dėl pranešimo pasiūlymų, juos reikia aptarti. Karindaly e, Subrangovo įmonėms skiria ypatingą dėmesį, manau, kad su, su brangovais e, susijusios nemažai problemų, kadangi esama ištisos tų subrangovų įmonių grandinės, subrangovų ir panašiai. E, taigi šiuos aspektus reikėtų iš anksto išsiaiškinti, atskiriuose valstybėse taip pat esama skirtingų saugos darbe kultūrų ir suvokimo. Todėl e, manau, kad labai svarbus prašymo skyrius e, susijęs su duomenų rinkimu, patirties, e, teigiamos patirties kaupimu, derinant šios rytie priimamus politinius sprendimus su kitomis politinėmis sritimis, tam turėtume skirti, šiam aspektui turėtume skirti daugiau dėmesio. Taip pat teigiamai vertinu darbo inspekcijų e, veiklos e, stiprimo pasiūlymą, mes galime priminėti pačius geriausius teisės aktus, jeigu nebus tikrinama, kaip jie įgyvendinami ir nebus taikomos sankcijos, tai e, jie net neš jokios naudos. Taip pat teigiamai vertinu nuorodą į su naujosiomis technologijomis, ypatingai nanotehnologijomis susijusias grėsmės. Manau, kad čia dar reiktų e, atlikti e, nemažos apimties poveikio įvertinimą, kad būtų galima tas grėsmės visapusiškai nustatyti ir įvertinti. Teigiamai vertinu taip pat e, tai, kad atkreipimas dėmesys pranešime į darbo vietoje patiriamą stresą, ir neigiamais padariniais, psichologiniais, padar, neigiamais padariniais, neigiamais padariniais sveikatai, darnai šeimoje ir taip toliau. Galbūt dėl kai kurių punktų man šiek tiek pasigendu aiškumo pranešime, pavyzdžiui, dėl 30-ojo remiantis statistiniais duomenimis, galime e, teikti, kad e, pakeliui į darbą įvyksta labai daug nelaimingų atsitikimų ir čia mes galėtume e, susijęti galbūt šį pranešimą su kelių eismo sauga. Manau, kad taip pasielgti būtų visai naudinga. Tikiuosi naudingo e, būsimo bendradarbiavimo ir e, būsimų įdomių diskusijų. Ačiū. Thank you very much. Uh, Mr. Cofferati, followed by Ms. Hirsch. Mr. Cofferati. Pone Cofferati, suteikiamas žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau taip pat padėkoti kolegiai už uh, argumentus, e, kurios pateikė savo e, e, pranešime, taip pat ir už jos aistringus įsipareigojimus. Norėčiau dabar nekartoti tų dalykų, kurie jau buvo pasakyti, bet paliesiu subrangos aspektą. Tai yra pakankamai naujas dalykas, kuris galbūt išriškėjo labiau krizės akivaizdoje. Daug E, įmonių, norėdamos sumažinti sąnaudas ir e, pagerinti savo padėtį rinkoje, pakankamai įžuliai ėmė e, naudoti tą praktiką. Ir aš manau, kad kuomet mes matom tos e, piknaudžiavimus visoje grandinėje, tai turėtume vesti tam tikrus e, e, saugiklius įmonių lygmenių ir turėtų būti informuojamas taip pat profsąjungos, kurios turėtų aiškintis, kokie yra realūs tikslai ir kodėl ta subrangos veikla yra plėtojama iš pradžių nedideliu mastu, o paskui e, didėja tas mastas teikiant galutinę, pavyzdžiui, paslaugą. Todėl, kad e, turint visą tą informaciją galima užbėgti tam tikriems pavojams ir rizikos faktoriams už akių. Kita e, tema yra mm, žinios, žinojimas, kuomet kalbam apie prevenciją. E, rizikos faktorių prevenciją, kuomet e, kyla tokio pavadžio problemų, labai svarbu jau nuo projektinės stadijos e, rengiant e, naujus produktus, projektuojant naujus produktus arba keičiant gamybos procesą, jau nuo pat šitų pirmųjų uh, E, fazių, reikėtų atsižvelgti tos prevencinius aspektus, nes e, reikėtų tam tikrų nuostatų, kurios leistų sumažinti tas rizikos faktorius jau nuo pat e, pradžios. Todėl, kad labai svarbu, kad tai būtų daroma jau projektavimo stadijoje tai daryti. Ir aš asmeniškai manau, kad e, aiški nuoroda į e, tyrimus šito klausimu turėtų būti naudinga. Dėkoju. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich Pone Hirš, ačiū. Pirmininkė, aš pavaduoju e, Jurginą Kroicą, mūsų šešienį pranešėją, kuris dėl pateisinimo priežasčių negali dalyvauti posėdį. Norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą ir gerai parengtą pranešimą. Sauga darbo vietoje mūsų frakcija yra labai svarbus klausimas, todėl mes pritarėme pasiūlymams Europos lygių e, imtis e, platesnio masto priemonių šioje srityje, tačiau turėtume nepažeisti čia subsidiarumo principo. E, todėl negalime į e, visas aplinkybės reaguoti vien tik tai teisės aktų pasiūlymais, reikia pasinaudoti ir kitomis turimomis priemonėmis e, komisijos vidurio laikotarpio įvertinime į tai atkreipiamas dėmesys, taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, e, kad pablogėjo ekonominė priežastis, tačiau e, komisija nei kitos institucijos nepateikia konkrečių vertinimo skaičių, todėl neturėtume mes kurstyti e, spekulacijų šioje srityje, tačiau turėtume reikalauti atlikti išsamų įvertinimą apsaugos klausimai yra universalios svarbos, todėl kyla klausimas, ar pasiūlymai susijęs su nelegaliai, neužregistruotai dirbančiais darbuotojais galėtų atnešti kokios nors naudos. Manau, kad turėtume stengtis įgyventinti praktinės priemonės, kurios, kuriamis būtų kuriama didesnė pridėtinė vertė taisyklės susijusios su darbo ir polsio laiku ir su jomis susiję pasiūlymai taip pat yra sunkiai gyvendinami praktikoje, reiktų pasvarstyti taip pat ir pasiūlymus e, susijusius su tam tikrų medžiagų, pavyzdžiui, vėžį sukeliančių naudojimų darbe ir galimybę e, juos techniškai įgyvendinti. Taip pat turėtume e, pasvarstyti, kaip būtų galima geriau spręsti su e, sauga darbo vietoje susijusius problemas, nenorėtume daryti iš ankstinių išvadų ir raginame komisiją atlikti įsamesnius tyrimus šioje srityje prieš teikiant konkrečius pasiūlymus dėl įgyvendinamų priemonių, bet kokiu atveju vertiname e, šį projektą kaip gerą tolesnių diskusijų, kuriuose ketiname dalyvauti pagrindą ir ponas Kroicman e, taip pat tikisi e, vaisingo bendradarbiavimo. Pone Esai, ačiū. Pone pirmininkė, dėkoju šį pranešimo projektą jis yra tikrai naudingas, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos aspektus. Teikiama nemažai naujų pasiūlymų dėl teisės aktų. Manyčiau, kad būtų daug svarbiau įvertinti, kaip įgyvendinamos dabartinių direktyvų nuostatos užuot siūlius patvirtinti naujuosius teisės aktus nes įmonėms tikrai svarbu geriau sugebėti geriau gyvendinti e, jau galiojančius teisės aktus ir direktyvas e, saugos darbo vietoje e, srityje, užuot uždėjus, už, užkrovus įmonėms naujų teisės aktų naštą. Niekur pranešime nėra minima, kad e, darbuotojai taip pat yra atsakingi už saugą darbo vietoje ir privalo e, laikytis galiojančių saugos darbe taisyklių. Manau, į tai taip pat būtina atkreipti dėmesį pranešimo tekste. Trečias aspektas susijęs su tuo, kad pranešėja e, vartoja bendras savokas, minėdama e, subrangovus, mažas ir vidutinės įmonės tiekėjus ir e, subrangovo grandinės ir kadangi valstybės narys esamos skirtingos darbo kultūros, tai nebūtinai galime bendrai vertinti, kad visose valstybėse nuotolinis darbas ar jo atmosfera e, yra bloga. Taigi aš šiek tiek atsargiau čia vartočiau bendro pobūdžio savokas ir terminus, tačiau bendrai vertinčiau pranešėjos darbą teigiamai ir taip pat tikiuosi e, vaisingo bendradarbiavimo toliau svarstančiai pranešimą. Pirmininkė, ačiū. Ponas Engel. Mėly Hendel. Mėly kolegos, aš e, manau, kad šis pranešimas tikrai yra geras pagrindas tolesniam bendradarbiavimui. E, e, taisyklės susijusios su darbo ir polsio laiku šiame pranešime, manau, kad yra E, siūlomos e, tikrai priimtinos, e, priešingai nei ponas Kroicman. Aš manau, kad būtina numatyti pakankamai laiko poilsiui, ypatingai tose įmonėse, kur, kuriuose darbuotojai dirba sunku fizinį darbą. Todėl e, manyčiau, kad šiai nuorodai pranešime būtų galima skirti šiek tiek daugiau vietos. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad gal būtų šiek tiek pagerinti tas pranešimo dalis, paminint, kad Europoje per pastarosius dešimt metų sumažėjo raumenų ir e, kaulų lygų E, taigi susijusių su fiziniu krūviu, tačiau padidėjo psichinių ir psichosomatinių susirgymų atveju, e, tai galėtume e, atitinkamą nuorodą taip pat patalpinti šiame pranešime ir siekti kompromiso šiuo klausimu. Ačiū, ponė Lambert dabar. Dėkuoju. Na, Nieko keisto, kad mūsų kolegė parengė tokį puikų pranešimą. Norėčiau paminėti porą dalykų. Aš galvoju, kad vienas ar du dalykai turėtų būti patikslinti. Ten, kur kalbam apie darbuotojų atsakomybę, iš tiesų reikia pasakyti, kad darbuotojams irgi tenka tam tikra atsakomybė e, įdėgiant sveikatos ir saugos darbę praktiką. Tačiau tai kelia klausimą dėl to, kiek darbuotojai žino apie sveikatą ir saugą darbę, ar jie žino savo teisės. Aišku, jau turime egzistuojančių teisės aktų, teisės aktų turi ir valstybės narės šią temą. Visą tai turi be abejo įtakos švietimo sistemai, mokyklose ir, ir rengiantis darbų taip pat šiems klausimams turi būti skiriamas dėmesys. Žmonės turi žinoti, kokiamis sąlygomis jie dirbs ir ko jie gali tikėtis. Nes tenka konstatuoti, kad žmonės labai mažai žino apie tai, kokia turėtų būti numatyta gera praktika sveikatos ir saugos darbę klausimų. O tik pasukarim kalbėti apie tai, ar jie jos laikosi ar ne. Mes taip pat turime pripažinti, kad šiandienos darbo rinkoje žmonėms dažniau tenka keisti darbą, keičiasi sąlygos ir tai taip pat turi įtakos sveikatai ir saugai darbe. Tai, aišku, suponuoja didesnį spaudimą darbuotojui e, darbo vietoje, dėl to e, įtakojama jo sveikata. Galbūt darbuotojai galėtų dirbti trumpesnį laiką galėtų būti sudarytos tokios būtent darbo sutartys. Ir čia aš galvoju pirmiausia apie tos darbuotojus, kurios agentūros įdarbina laikinai. Turime direktyvą šiuo klausimu ir aš kalbėjau su žmonėmis, kuriuos tokios agentūros, įdarbinimo agentūros įdarbino. Žmonėms buvo susidaręs toks įspūdis, kad jie pateko į tokią padėtį, kuriai ne visai buvo pasiruošę. Dažniausiai agentūrų darbuotojai dažniausiai gaudavo darbą susijusi su įvairiais smulkiais darbais, valymu ir taip toliau ir panašiai. Ir dažnai žmonės tokį darbą dirbantis neturi jokio profesinio pasirengimo ir jokio supratimo apie galiojančius taisyklės ir savo teisės. Taigi aš manau, kad mes turime pasakyti, kad žmonės turi būti apmokyti, ypač agentūrų darbuotojai, kurie dirba pagal trumpalaikės darbo sutartis arba kuria, kurios agentūros įdarbina laikinai. Tai yra taip pat ir vadybos problema. Mes jau diskutavome apie stresą darbo vietoje. Daugelis įmonių neturi jokios politikos susijusios su tuo, kaip tvarkyti su stresu patiriamu darbo vietoje, kaip tvarkyti tas darbo vietas ir kaip streso klausimus spręsti. Tai problemai darbe praktiškai skiriama labai nedaug dėmesio. Taigi vadovų įmonių tinkamas apmokymas taip pat būtų labai reikalingas šią linkme. Kai dėl terapijos darbe aš žinau, kad kai kuriuose valstybėse narėse egzistuoja tokia profesija, egzistuoja e, darbo medicinos specialistai ir jungtinėje karalystėje sveikatos apsaugos darbuotojai, kai kurie atlieka šį darbą, tačiau kai kurie šį darbą nori atlikti mokamai ir manyčiau, kad turėtų būti nagrinėjami šio pabudžio klausimai, streso darbę klausimai ir tai yra ta tema, prie kurios reikėtų sugrįžti, nes aš manau, kad tai ypač aktualūs klausimai, ypač tiems, kurie darbe pasiekia garbų amžių. Dėkuoju. Turiu dar keletą pastabų, paskui kerimai daly suteiksiu vėl žodį. Na, kad dėl teisės aktų taip jų yra. Ir tai, ką jūs minėjote, gerbiama kolegė, yra labai svarbu. Mes kaip komitetas turėtume daugiau siekti, kad teisės aktai, kurie jau yra priimti, būtų tinkamai įgyvendinti. Vidaus rinkos komitetas irgi dirbo prie šio klausimų, mūsų komitetas taip pat. Aš norėčiau pasakyti, kad taip, turime tą pabrėžti, nes kiekvienais metais yra priimama daug teisės aktų, kuriuose kalbama apie sveikatą ir saugą darbę. Mes turime ministrų taryboje priimtų sprendimus, tačiau mes iš tiesų nelabai žinome, kas paskui atsitinka su teisės aktais, kaip jie įgyvendinami, ar jie įgyvendinami, ar problemos ar e, e, šiek tiek išsprendžiamos jų dėka, ar priešingai jų tik dar padidėja. Aš manyčiau, kad dėl to dar reikėtų atlikti tam tikrą darbą, išsiaiškinant būtent, kiek mūsų teisės aktai buvo efektyvūs. Ir iš tiesų, ar reikia daugiau teisės aktų, kurie papildytų jau egzistuojančius. Mes turime žinoti, kas nutinka tiems teisės akrams, kurie jau turėtų veikti. Mes kaip komitetas galėtume šį klausimą iškelti ir galbūt galėtume daugiau reikalauti, kad būtų teikiamus informacija apie tai, kaip įgyvendinami galiojantis teisės aktai. Aš manau, tai būtų tikrai naudingas dalykas, jeigu galėtume tai nuveikti. Dėl subrangos jūsų pastaba yra labai vertinga, ypač E, tos subrangos sutartis brandolinės pramonės rytyje yra labai aktuolus klausimas. Manau, tai yra tas klausimas, prie kurio reikia dar padirbėti. Kai dėl streso darbe e, Europos komisija, e, komisija dirbo prie mokslinio tyrimų šią linkme, linkme, tačiau reikia išsiaiškinti, kiek praktiškai tai yra matoma. Norėčiau pasakyti, kad jau turime direktyvą susijusią su kaulų ir e, su, su, su, su raumenų susirgymais. Mums vėlgi svarbu išsiaiškinti, kokios, kokios, kas buvo pasiekta, kaip ta direktyva buvo pritaikyta ir gyvendinta, kur kalbama apie e, E, raumenų ir kaulų lygas atsirandančias dėl tam tikrų darbo sąlygų. Nesvarbu atsižvelgti į šią riziką, kad tų lygų ateityje mažėtų. Mes taip pat turime dar ir kitų direktyvų. Tai aš manau, kad ši direktyva kaulų ir raumenų e, sus, kovos su šiais susirgymais e, direktyva turėtų būti nagrinėjama atskirai dėl darbo laiko vėlgi mes turime direktyvą. Tačiau diskusijose vėl minimi tokie dalykai kaip tinkamas darbo ir polisio laiko paskirstimas. O dabar grįžkime prie jūsų, ponė daly. Apibendrinkite, prašom. Merci. Dėkuoju. Mėly kolegos, kaip matau, e, ne tik tai aš e, viena E, labai domiuosi tą, aistringai domiuosi šitą temą, bet ir kiti kolegos. Norėčiau grįžti prie minėtų aspektų. Daugelis iš jūsų sakė, ko mes laukiame dar, kad galėtume sugriežtinti mūsų požiūrį į tas įmonės, e, kurios e, neužtikrina saugos ir sveikatos sąlygų savo darbuotojams. Tad jeigu jums atrodo, kad aš nepakankamai griežta, tai aišku laukiu jūsų pakeitimų pasiūlymų šitą linkme. Tačiau norėčiau pasakyti, jog sveikatos ir saugos e, sąlygų gerinimas Europos statybos kontekste turi būti prioritetas. Aišku, aš žinau, kad e, kolegos e, sakys, kad e, yra jau galiojantis teisės aktai, reikia tik juos panaudoti, kodėl mes prašom kažko dar daugiau. Tačiau reikia dar papildomų dalykų, todėl kad darbo organizavimo srityje dabar yra daug pokyčių. pokyčių daug kas pasikeitė. Ir tai yra esminis dalykas. Ir jeigu mes reikalavome, kad būtų priimti teisės aktai nauji, tai ne todėl, kad būtų daugiau teisės aktų, bet paprasčiausiai, bet todėl, kad turime atremti tą darbuotojų sveikatos ir saugos sąlygų gerinimą kaip iššūkį. Nes tai yra tikrai esminis aspektas. Aš var, e, neminėsiu konkrečių skaičių, tačiau. Uh, tikrai padėtis negali lygti tokia, kokia yra dabar. Ir mes turime prašyti naujų asmenių nuostatų prieimimo, nes e, e, skubiai turime jas priimti. Yra socialinė krizė dabar ir ne visos darbo ne, ne vis, darbas ne visą darbo dieną vis dažniau yra e, naudojamas iškyla taip pat tam tikrų brandolinių aspektų čia ir buvo taip pat kalbama apie subrangą ir su naujom subrangos tendencijom mes pasiekėm 8-9 e, lygį. Darbuotojai dažnai jau nebežino, e, kokia yra reali e, padėtis ir kas vyksta. Todėl turime dabar siekti tų konkrečių naujų dalykų, nes jau laikas veikti. Dėkuoju. Turiu čia kažkur darbo tarkė, sako pirmininkė. Rugsėjo 16 diena, 12 valanda yra pakeitimų teikimo galutinis laikotarpis, spalio 6 diena, diskutuosime dėl kompromiso, o lakryčio 7 diena balsuosime komitete. Dėkui. Užbaigime šį klausimą, dabar perėmė prie kito pranešimo. Tai yra profesinių kvalifikacijų direktyvos 2005-36 EV įgyvendinimas. Žodis pranešėjų, prašom. Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych krátce... Gerbiami kolegos, labai trumpai leiskite pristatyti pakeitimus, kurie buvo pateikti šiam pradėšimo projektui. Pirmiausia, dėkoju visiems, kurie pakeitimus teikė, ačiū šešėlinėms pranešėjams, o ir jų buvo sulaukta tikrai nemažai. 91 pakeitimų yra sulaukta, visa tai rodo, kad tema gyvai domimasi visose frakcijose. Europa kovoja su nedarbu, jis tampa struktūriniu, e, nebėra vien tik ciklinio pobūdžio. Dažnai tai yra rezultatas to fakto, kad neturi pakankamai profesinės kvalifikacijos tie, kurie ieško darbo. Leiskite pabrėžti, kad mes rengiame nuomonę. Imko komitetui, kuris rengia pranešimą. E, pranešė yra ponė Emma McClarkin, ji yra atsakinga už pagrindinės nuomonės rengimą. Nu, kai dėl mūsų komiteto kompetencijos ryties, norėčiau pasakyti, kad galiu paremti pakeitimus, kurie yra susijęs su tokiamis rytimis, kaip sveikata ir sauga darbe, e, lyčių lygybė, e, mokymasis visą gyvenimą ar aplikai draugiškų darbo vietų kūrimas. Tai yra tos temos, kurios ir minimos pranešimo projekte. Būčiau patenkintas, jeigu galėčiau sulaukti daugiau pakeitimų. Manau, kad jų dar bus atsiusta, įtrauksiu juos į savo rengiamą nuomonę ir be abejo ir toliau diskutuosiu su šešėliniais pranešėjais. Ir tai vyks. Tai jau, vyko rugsėjo, keturo, tai jau vyks rugsėjo 14 dieną, kad sustiksime su šešėliniais pranešėjais pakeitimus, kai kurios kitus galiu įtraukti į tą pranešimą, nes jie praturtina pranešimą. Negaliu paremti tokių pakeitimų, kur reikalaujama daugiau teisės aktų ar naujų reglamentų. Galima sukirti keletą pakeitimų individualiai patikrus pakeitimus. Papildomieji tai būtų viena grupė, jie atitinka Mano, dalis jų atinka mano politinė orientacija, 15, pavyzdžiui, toks yra dėl derinimo egzistuojančių direktyvų 20, kur kalbama apie kai kuriuos mums svarbius dalykus, skaidrumas ir prieiga prie informacijos. Taip pat yra tas pakeitimas, kuriam galiu prie 20, nuo 22 iki 28 pakeitimuose yra prašoma geriau reguliuoti, reglamentuoti kai kurias profesijas joms taikomas taisyklas. 40 ir 58 pakeitimas ten yra siūloma turėti bendrą registrą tų profesijų, kurios būtų taip aktyviau reguliuojamos. 54 ir iki 58 pakeitimai. Ten yra kalbama apie registravimą tų, kurių licencijos pasibaigė ir 60 pakeitimas, kur kalbama apie kalbos gebėjimus ir apie sveikatos sektorių. Kita pakeitimo grupė yra susijusi su didesniu aiškumu. Antrasis pakeitimas tokio pobūdžio būtų, kur kalbama apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Esu įsitikinęs, kad Europ Europai reikia visų darbuotojų tinkamo judėjimo, ne tik aukštos kvalifikacijos darbuotojų tinkamo judėjimo reguliavimo. Norėčiau taip pat 32 pakeitimo pasakyti porą žodžių, ten kalbam apie darbų judumo koordinavimą ir e, švietimo sistemų konvergenciją valstybėse narėse. Čia paremčiau natūralaus koordinavimo siūlomą metodą, kuris remiasi jau egzistuojančią praktiką. Nežinau, ar reikia kažkokio dirbtinio reguliavimo ES lygmenių ir ne, nežinau, ar duotų toks reguliavimas kokios nors naudos. 32 pakeitimą e, mes dar e, diskutuosime su panu Ungureanu. 35 pakeitimas. Jame siūloma remtis bendrijų metodų, dėl, kalbant apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Nežinau, to, kas, kas tiksliai noriu pasakyti su pakeitimu. Šeštam pakeitimu nepritariu, ten kalbam e, socialinės apsaugos sistemas. Norėčiau priminti, kad aptariamuose pranešimuose mes esame diskutavę apie socialinės apsaugos sistemas, apie jų harmonizavimą iki šiol kalbos nėra buvę. Uh, Mes negalime sutikti su tuo, kad būtų mokamas vienodas darbas, atlyginimas už tą patį darbą visose šalise. Manau, kad tai yra populistinis šūkis, nes mūsų darbo rinkos reguliavimui būtų suduotas rimtas smūgis, jeigu pritartume tokiai nuostatai. Yra dar viena pakeitimų grupė, kuri yra susijusi su profesinėmis kortelėmis. Keleto tokių pakeitimų yra sulaukta. Turime suprasti, kad tai reiškia, jog būtų sukurta duomenų bazė ir ta duomenų bazė būtų reikalinga, kad tokios kortelės galėtų egzistuoti. Kai kurių kvalifikacijų duomenų bazė veiktų valstybėse narėse, būtų kontroliuojama Europos komisijos ir mes turėtume ieškoti saveikumo tarp atskirų tokių duomenų bazių. Kita vertus, darbuotojų duomenų bazė, kurių licencijos buvo atšauktos ar suspenduotos, turėtų būti tas dalykas, kuris būtų centrinis ir prie kurio egzistuotų į prieigą viso Europos Sąjungoje darbuotojas, kad būtų galima išvengti tokios situacijos, kad darbuotojas, kurio licencija buvo atšaukta vienoje šalyje, galėtų keliauti ir užsimti savo veiklą kitoje šalyje. Čia ieškosime dar kompromiso, tikiuosi jūsų paramos. Na ir apibendrindamas norėčiau pasakyti štai ką. Aš tikiuosi, kad mes ir toliau glaudžiai bendradarbiausime ir dėl to parengsime gerą dokumentą, kurį galėsime pateikti plenarniam posėdžiui. Dar kartą visiems ačiū, noriu pakviesti visus šešėlinius pranešėjus rugsėjo 14 dieną, kur galėsime detaliau apsitarti. Ačiū. Ačiū. Dabar kalbės ponė. Sipil. Aš uh atstovauju kitam kolegai, kuris taip pat negalėjo dalyvauti šiame posėdė. Tai yra ponė Steinbruk, prista, paprašė pristatyti e, jos požiūrį. Jai labai svarbu, kad socialiniams aspektams rengiant šią direktyvą būtų skiriamas pakankamas dėmesys, todėl ji savo pakeitimų pasiūlymus atkreipia dėmesį į bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir darbdavių asociacijomis. Pone Steinbruch teigiamai vertina pasiūlymus susijusius su tam tikromis profesinėmis kategorijomis, tačiau jį mano, kad atitinkami pasiūlymai turi būti taikomi visiems sektoriams. Pakeitimai susiję su direktyvos atnaujinimu, jos manimu turi būti siejami su kvalifikacijos kelimo gerinimo nuostatomis ir balonijos procesu. Tai yra labai svarbus aspektas, taip pat labai svarbu labiau didesnį dėmesį skirti profesiniam mokymui, tam, kadangi visi puikiai žinome, kad vienkartinis profesijos įgyjimas šiuo metu darbo procese nėra pakankamas, kalbant apie leidimo verstis tam tikrą profesinę veiklą atimimu. Atimimus ir su jais susijusios nuostatas, pana Steinbruch mano, kad čia teikiami pasiūlymai yra per daug biurokratiški ir jos manimų taip pat būtina plėtoti dabar veikiančią informacijos pasikeitimo sistemą. Pone Steinbach siūlo pasirinkti paprastesnį požiūrį į kalbų egzaminus, nepaisant to, ji mano, kad kalbų mokėjimas yra labai svarbus aspektas, užtikrinant e, asmenų integravimą į visuomenę ir Vokietijos pastarų 50 metų e, patirtis rodo, kad atitinkama integracija nebuvo vykdoma sėkmingai. Pone Štainbruk tikisi gero bendradarbiavimo svarstant toliau šį projektą. Ačiū ponė Hirš, dabar ponas man. Pone tiksliau. Labai ačiū už šį už šį pranešimą. Aš tačiau manau, kad e, turėtume siekti gerinti jo nuostatas Europos profesinė tapatybės kortelė, manau, e, yra geras pasiūlymas. Galbūt galėtume pritaikyti tokį modelį taip pat ir toms profesijoms, kuriams netaikomi minimalus reikalavimus, tačiau nepaisant to galima e, e, būtų taip pat pripažinti kitose šalise įgytas atitinkamas profesinės kvalifikacijas remiantis e, šiuo e, profesiniu pažymėjimu. Kalbos įgūdžių pripažinimo sritis taip pat yra labai svarbi. Pirmasis, pirmasis žingsnis galėtų būti profesinių gebėjimų pripažinimas, nesiejant jų su kalbiniais įgūdžiais, numatant galimybę asmeniui išmokti kalbą vėliau e, arba pavyzdžiui įrodyti, kad jis turi pakankamai kalbos žinių reikalingų dirbti tam tikrą darbą, pavyzdžiui, priimant e, tą asmenį į darbą, nes Vokietijoje yra tokių profesijų ir tokių įmonių, kuriuose e, darbo kalba, pavyzdžiui, yra anglų kalba ir čia mes galėtume numatyti tam tikrą lankstumą, iš pradžių pripažįstant asmens profesinę kvalifikaciją, e, netaikant reikalavimų mokėti kalbą ir e, po to taikant reikalavimą e, mokėti tą kalbą, kuri yra reikalinga tam tikroje srityje, dirbant slaugos srityje numatyti reikalavimai turėti 12 metų Tai yra būti baigus vidurinę mokyklą, turėti vidurinį išsilavinimą, norint dirbti darbą slaugos rytie, tačiau reikia nepamiršti, kad atskirose valstybėse narėse švietimo sistemos smarkiai skiriasi. Pavyzdžiui, e, e, reikia atsižvelgti į tai, kad e, nebūtų pamirštamas tas mokymosi laikas, kuris buvo praleistas dualinėje švietimo sistemoje. Ir jis būtų pripažįstamas. Tokie būtų mano svarbiausi pastebėjimai. Manau, kad toliau turėsime diskutuoti, kokioms profesijoms galima taikyti šios direktyvos nuostatų išimtis kokioms ne ir dar turėsime labai pasvarstyti apie tai, kokias nuostatas tikrai įmanoma įgyveninti ir kurių neįmanoma. Ponas man dabar kalbės. Dėkoju Milanai už tai, kad parengiai e, svarbu pranešimą. Visi pasisakome už didesnį judumą, tačiau taip pat e, svarbu užtikrinti tam tikrų profesijų ir įgūdžių kokybę ir šio klausimo negalime išbraukti iš darbo tvarkės, taigi negalime pamiršti darbuotojų E, kvalifikacijos. Taip pat labai svarbu kovoti prieš struktūrinį nedarbą, sudaryti šiai kovai atitinkamas sąlygas per koordinatorių posėdį. Milanai, tu tose posėdžiuose, kaip ir mūsų pirmininkė, dažnai dalyvauji, e, kuomet mes e, išsikeliame savo komitetui atitinkamus veiklos tikslus. Tai aš jau tame posėdėje skundžiausi, kad šis pranešimas buvo atiduotas Simko komitetui, tai nėra šio komiteto kompetencijų sritis. Ir e, e, tikrai taip elgtis yra nederama. Mūsų komitete dirba labai daug e, asmenų turinčių praktinės patirties ir tai yra pranešimas savo iniciatyva 2011-2024. E, Puikiai žinome, kad šie prašymai nėra registruojami, jų, jie yra svarstami pirmadienį, penki žmonės dalyvauja diskusijose ir niekas nežino, apie ką eina kalba, tai galbūt galėtume atsisakyti e, tokio pobūdžio pranešimų, nepaisant to, kad sritis yra labai svarbi. Milanai, uh, puikiai moki vokiškai ir jeigu tu e, perskaitytum mano teikiamus e, pasiūlymus dėl pakeitimų, tai jie e, tikrai nenukreipti į tai, kad e, žmonėms būtų daromos kliūtis e, dirbti tam tikrus darbus arba gerinti savo profesinę kvalifikaciją. Mes siekime tiek e, daugiau darbo vietų, tiek ir kokybiškai geresnių darbo vietų. Ir šie du dalykai turėtų būti tarpusavyje susijęjami. E, aš pasisakau už tai, kad Europos lygmenių būtų pripažįstama profesinė kvalifikacija, tačiau e, šios rytyje e, net nėra atitinkamos direktyvos, tačiau nepaisant to mes siekiame, kad vienoje šalyje gytas islaminės ir diplomai būtų pripažįstami kitose šalyse, tačiau turint omenyje, kad esama tam tikrų skirtumų kokybinio pobūdžio, reikia tos skirtumus e, siekti sumažinti ir e, tik tuomet pripažinti kvalifikaciją. E, mano kiti pakeitimai susiję su tuo, kad negalime pripažinti tų profesinių grupių kvalifikacijos, kuriams yra nenustatyti atitinkami kriterijai dėl e, kompensacinių priemonių, apie kuriuos tu kalbi, Milanai. Aš manau, kad tos kompensacinės priemonės yra reikalingos, tačiau taip pat reikia e, jas grįsti tam tikromis turimomis e, žiniomis, jeigu uh, jauniesiams europiečiams mes išduotume tam tikrus profesinius pažymėjimus, tai juose turi būti nurodomas jų išsilavinimas ir turima kvalifikacija, taip pat ir dėl kalbos. Jeigu aš turiu arba noriu dirbti tam tikrą darbą, kurio būtina prielaida yra tam tikras kalbos mokėjimas. Tai tikrai negalime teikti, kad mums visiškai nesvarbu, ar e, mano kolega dirbantis kartu moka šiek tiek e, būtinos tos kalbos ar nieko nemoka. Taigi apibendrinant, aš manau, kad e, dėl šio pranešimo Milanai dar turėsime diskutuoti ir Milanai tą esu pasirengęs daryti Strasbūrė. Tu, Milanai, puikiai žinai, kad Vokietijoje veikianti sistema neskirta e, daryti kliūčių asmenims, kurie e, nori pas mus dirbti, mes nenorime e, tų kliūčių papildomai kurti, tačiau yra tam tikri reikalavimai ir tam tikros sąlygos, kurios, kurių būtina laikytis tam, kad e, būtų galima dirbti tam tikrą darbą. Aš esu kalbėjęs su kolegomis iš kitų partijų, nebūtinai iš Europos liaudės partijos, apie padėtį Ispaniją. Šiuo metu Ispanijos jaunimas, kuris negauna darbo savo šalyje, mokosi vokiškai ir ketina įsidarbinti Vokietijoje. Ir, e, tie e, jaunimo atstovai yra įgyję pakankamai gerą profesinę kvalifikaciją, dabar išmoks kalbą ir be kitų kalbų, kurias jie jau moka, turės pakankamai geras galimybės įsidarbinti Vokietijoje. Tačiau e, aš dar kartą manau, kad šis pranešimas e, neturėtų būti priskiriamas IMKO komiteto kompetencijai e, kaip pagrindinio komiteto, nes mūsų komitete yra daug geresni specialistai, kurie dirba. Pirmininką noriu tik pasakyti, kad Europarl televizijos filmavimo grupė šiuo metu lankosi posėdį rengia tinkamą reportažą. Jeigu jums kilo tam tikrų klausimų, ką čia veikia ši filmavimo grupė. Pone Jezlovietska dabar, aš esu šešėlė pranešėja Europos liaudės partijos frakcijos vardu. E, norėčiau e, padėkoti pranešėjui e, už šį pranešimą ir už pasiūlymus dėl profesinių kvalifikacijų direktyvos įgyvendinimo papildomų turime tam tikrų e, pranešėjų nuomonę papildančių pakeitimų. Mes e, pasisakome už Europos profesinio pažymėjimo įvedimą, e, atsižvelgiant į atitinkamos darbo grupės teikiamų pasiūlymų nuostatas ir išvadas, kaip ponė Hirš minėjo, mūsų nuomonė kalbos e, egzaminai neturėtų būti tapti kliūtimis darbuotojų judumui, tačiau reikia atsižvelgti arba taikyti išimti sveikatos apsaugos sektoriui, kadangi jame būtina, būtinos e, e, labai geros kalbos žinios. Dėl pasiūlymų susijusių su darbo rinka arba technologijomis mes pritarėme direktyvos atitinkamos nuostatoms, jos tai pagerintų asmenų įsidarbinimo galimybėms. EPP frakcija pritars visiems pakeitimams, kurie e, pagerins darbo e, sąlygas, darbuotojų judumą ir įneš daugiau e, automatiškumo. Pripažįstant profesinės kvalifikacijas, mes nepritarėme pakeitimams, kuriuose raginama harmonizuoti socialinio draudimo sistemas, kadangi valstybėse narėse gyvenimo lygis šiuo metu yra toks skirtingas, kad e, toks suderinamas, toks harmonizavimas yra neįmanomas, pakeitimai susijęs su bendraisiais e, kalbų egzaminais Europos lygių taip pat mūsų manimų siekia per daug toli ir e, bandat juos įgyvendinti kiltų administracinių problemų, tos pataisos, e, kurios e, galbūt nėra visiškai priimtinos pranešėjui, galbūt jis galėtų mums įvardinti tų pataisų e, numerius, juos pakartoti, kad žinočiau, jog tinkamai juos pasižymėjau. Taip pat noriu kaip įdėmėsi į pakeitimus, kuriuos jau minėjau anksčiau tiksliau ir tikiuosi, kad e, bendrabiavimas su pranešėju, svarstant kompromisinius pakeitimus, bus teigiamas. Pane Regner dabar. Dankeschön. Uh, ich möchte nur. Uh... Labai ačiū. Norėčiau tik priminti, kodėl labai e, svarbu pripažin, pripažįstant profesinės kvalifikacijas e, gyvendinti tam tikras priemonės, nes e, čia kalba eina apie pritarimą Europos lygmenių įgyvendinamiems projektams, nes pripažįstant profesinės kvalifikacijas darbuotojai susiduria su didžiuliais sunkumais ir todėl jie turi dažnai e, dirbti darbus, kurie netitinka jų profesinės kvalifikacijos yra blogiau apmokami, todėl tiek e, dėl ekonominių priežasčių, tiek dėl kitų priežasčių būtina e, teikti didesnę paramą šiems europiniams projektams, siekiant taip pat pažangos ir technikos srityje. Gegužės pirmą dieną Austrija atvėrė savo darbo rinką naujosiams valstybėms narėms, e, kitos valstybės tą padarė jau anksčiau ir dabar girdime tikrai liūdnų istorijų apie darbuotojus, kurie turi puikią profesinę kvalifikaciją įgytą savo šalyse, tačiau dėl to, kad jie yra nepripažįstama Austrijoje, jie priversti dirbti e, daug blogiau apmokamus darbus ir taip yra daromas spaudimas taip pat kitiems darbuotojams, kurie yra įgyję atitinkamas kvalifikacijas, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje ir, e, pavyzdžiui, e, e, jiems jau yra taikomi žymiai aukštesni profesiniai reikalavimai priimant jų darbą kitus asmenys. Kokybei turime skirti pakankamą dėmesį, tačiau pirmiausiai privalome užtikrinti skaidrumą, vadovautis e, europinėmis e, profesinės kvalifikacijos pripažinimo nuostatomis, jas e, taikyti. Todėl norėčiau paraginti pranešėją nepamiršti šios minties, siekiant išvengti dirbtino e, atlyginimo mažinimo, užtikrinant e, skaidrių palyginamųjų nuostatų laikymasi. Kitas aspektas susijęs su socialiniais partneriais. Labai svarbu nuolat priminti kad būtina įtraukti socialinius partnerius vykstančius procesus, nes jie geriausiai yra susipažinę su padėtimi, puikiai žino, kokios e, darbo rinkoje e, yra paklausiausios profesinės kvalifikacijos šiuo metu, todėl būtina labiau atsižvelgti į jų nuomonę šiame procese. Ponas Engel ir ponė Vikstram po to. Panas Hendel. Ačiū, aš manau, kad pranešime skiriama daugiausiai dėmesio dviems temams, dėl kurių mes turime susitarti. Šiek tiek esu dabar sutrikęs, nes galiu pritarti beveik kiekvienam kolegos Tomo mano pasakytam sakinį, tačiau tai nesukelia man jokios tapatybės krizės. Aš tik tai, e, taip pat kaip ir kolega, manau, kad e, asmenys, kurie turi e, daugiausiai patirties atitinkamoje srityje, turėtų svarstyti atitinkamus klausimus. Manau, kad judumo negalima sieti vienapusiškai vien tik tai su ūkio augimo sąlygomis, padėtimi darbo rinkoje. Reikia tuo pačiu atkreipti dėmesį į socialinę saugą, į darbo sąlygų užtikrinimą. Ir jeigu šios pusiausvėros neužtikrinsime, tuomet judumas taps tik tai papildoma galimybė tiekti daugiau pigesnės darbo jėgos Europoje. Todėl manau, kad darbuotojų ir vartotojų apsauga šiame pranešime turi būti pabrėžiama kaip ir vienodos e, darbo sąlygos ir darbuotojų teisės. Tačiau aš e, tiems, kurie mm, nenori taikyti vienodo darbo užmokesčio už e, tą patį darbą principo pasakyti, ar jie yra pasirengę, pavyzdžiui, vykti į patys, į kitas šalis ir dirbti tą patį darbą e, kaip tų šalių piliečiai už mažesnį atlyginimą. Tai tikrai prieštarauja e, nuostatoms dėl pagrindinių teisų ir vienodų darbo sąlygų. Šiuo metu nematau jokių priežasčių sumažinti e, vadinamųjų e, ribotos skaičiaus profesinių kvalifikacijų įgyjimo apimtis. Aš manau, kad Vokietijoje užsienio diplomų, užsienio universitetuose įgytų diplomų pripažinimas yra e, susijęs su tam tikromis iš ankstinėmis nuostatomis, o ne vien tik tai su e, praktiniais kriterijais. Manau, kad tą reikėtų išgyvendinti. Tas pasiūlymas atsisakyti kvalifikuotų e, profesinės e, kvalifikacijos įgymo e, sistemų arba sumažinimas jų apimčių, manau, kad taip pat nenusipelno paramos, nes kai kuriuose šalise tikrai veikia jau uh, E, geros pasitvirtinusios tokios sistemos. Merci, Madame la Prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Diskusija yra iš tikrųjų labai įdomi, neturininga. Mes tai matome ir iš norinčių pasisakyti skaičiaus. Kalbame apie laisvą judėjimą apie laisvą paslaugų ir kapitalo judėjimą. Tačiau man kyla klausimas, galbūt turėtume penktąją laisvę pridėti prie to sąrašo. Tai yra, la, turėtume kalbėti apie laisvą žinių judėjimą, apie laisvą sienų kirtimą šioje srityje. Be jokios abejonės turime pripažinti, jog e, įvairiose valstybėse narėse kol kas e, švietimo sektoriuje sąlygos yra labai skirtingos. Švedijoje mes e, esame konstatavę, jog e, galbūt e, mūsų geriausiai mokslininkai, stomatologai, geriausi vairuotojai ar panašiai, tačiau jeigu, kokia jie bebūtų, jeigu jų profesinės kvalifikacijos nėra pripažįstamos kitur, tai tampa svarbiais kliuviniais. Tai yra labai svarbus aspektai ir juos mes turime žiūrėti per žmogiškąją prizmę. Turime gerbti profesinę kvalifikaciją, pripažinti ją socialinę kvalifikaciją taip pat. Būtent todėl mes ir esame sąjunga, ne veltui mes esame sąjunga ir todėl turime atitinkamai E, elgtis. Manau, kad e, šitas pranešimas turi būti patvirtinimas. Pranešėjas puikiai atliko savo darbą rengdamas pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Norėčiau padėkoti už e, šią tikrai, šias tikrai įdomias diskusijas. Aš labai atidžiai žymėjusi jūsų komentarus, bandysiu įtraukti juos į kompromisinius pakeitimus, kuriuos e, tikiuosi apsvarstyti su jumis vėliau dėl pono Hendel minčių susijusių su vienodu darbo užmokesčiu už tą patį darbą. Aš e, šiam principu tikrai nepritarsiu, nes man būtų sunku įsivaizduoti tokią padėtį, kad uh, Vokietijos vadybininkai e, dirbantis Slovakijos automobilių gamybos pramonėje e, e, sutiktų dirbti už čekų arba slovakų vadybininkų atlyginimus. Pone Jezlovieckai, norėčiau pasakyti, kad nepritarsiu šeštai ir devintai pataisoms. Ačiū ir aš tikiuosi naudingo bedarbiavimo su jumis ateityje. Dėkuoju. Tad diskusiją šio klausimu e, baigiame, išnagrinėjame pakeitimus per kitą plenarinį posėdį rugsėjo 19 dieną galėsime šį pranešimą priimti. Dabar 12 darbo tvarkės punktas. Iš karto suteikiu žodį nuomonės referentui Filip Buliau dėl 14 bendrojo teisės direktyvos dėl bendrovių būstinių perkelimo į kitą valstybę narę. Čia e, yra, tai yra nuomonė. Ir čia mes prisidame prie Teisės reikalų komiteto atlikto darbo. Dėkuoju, ponia pirmininkė kalbant apie šį e, direktyvos projektą dėl bendrovių buveinių perkelimo į kitą valstybę. Tai mes turime tik tai nuomonę pateikti šituo klausimu. Kompetentingas e, komitetas yra jūri komitetas. Mūsų e, komitetas turi pateikti savo nuomonę iš esmės dėl darbuotojų apsaugos šitame kontekste, perkeliant bendrovių buveinės. Šiuo metu Įmonės, kurios e, tokį perkelimą daro, yra dažniausiai didelės e, įmonės ir dažniausiai tai yra nemažas ir vidutinės įmonės. Direktyva leidžia tokį perkelimą Europos e, bendrovėms ir kooperacinėms bendrovėms. Tuo tarpu reikėtų, kad e, būt, ta direktyva būtų išplėsta ir į mažas ir vidutinės įmonės. Mes e, manome, kad e, reikėtų, jog pasiūlymo nuostatos būtų saistančios, kad būtų atninkama apsaugoti darbuotojai bei akcininkai tokių įmonių. be darbuotojų apsaugos aspekto. Tomis nuostatomis taip pat siekiame sustiprinti vidaus rinką, gilinti jos integraciją bei e, gerinti darbuotojų laisvą judėjimą vidaus e, rinkoje. Nuomonėje aš e, pateikiau keletą pasiūlymų. Tais pasiūlymais yra siekiama pagerinti darbuotojų dalyvavimą tame perkelimo procese. Tai yra siekiama užtikrinti jų informavimą atitinkamu metu ir užtikrinti, kad jiems nekainuotų toksai perkelimas. Ir kad jie iš viso galėtų pasakyti savo žodį šituo klausimu. Komet yra planuojama perkelti buveinę arba kuomet vyksta toks perkelimas, e, tai e, jeigu tos nuostatos, apie kurias aš kalbėjau, būtų netaikomas, turi būti numatyta galimybė e, kreiptis į teismą valstybėse narėse, tokia ir toks kreipimasis sustabdytų perkelimo procedūrą. Toks būtų, tokia būtų jo pasiekmė. E, mes taip pat norėtume, kad komisija atliktų poveikio vertinimo studiją šitos direktyvos e, taikymo. Dabar e, dėl pakeitimų, 26 pakeitimai yra pateikti, 14 APP. Dėl kitų pakeitimų neiškyla man ypatingų problemų, kai kurie pakeitimai yra papildantis vieni kitus ir aš e, iš esmės jos palaikau. Pirmas pakeitimas, ponios Regner, e, Stenlup. Man neiškyla ypatingų problemų, bet manau, kad e, mes kalbėsim apie 2001 metų 86 direktyvą šitame kontekste. Daug pasiūlymų galėtų būti kompromisiniais pasiūlymais ir aš norėčiau pasiūlyti šešėliniams pranešėjams susitikti, aptarti šį klausimą kitą savaitę Strasbūrė. Taip pat e, yra kai kurių dar kitų, pavyzdžiui, 26 pakeitimas. Aš ne visiškai suprantu šitame pakeitime e, siūlomus e, dalykus. Yra taip pat ir kitas dar pakeitimas. Ne, tiksliau problemų kilo tik dėl šito, mano minėto 26 pakeitimo. Dėl kitų nėra. Ir dar atsiprašau, 19 pakeitimas. Pono, pono Andel pakeitimas kelia tam tikrų sunkumų, nes jisai ten kalba apie Europos e, bendrovės, tačiau šis pranešimas apima ne tik Europos bendrovės Tai turbūt tiek būtų. Manau, kad kompromisą nebus e, sunku pasiekti. Ir iš anksto dėkoju koordinatoriams ir šešėliniams pranešėjams bei parlamentarams, kurie pateikė e, pakeitimų e, pasiūlymus. Mes bet kuriuo atveju aptarysim tos klausimus kitą savaitę Strasbūrė. Pirmininkė, dėkoju. Pone Vikstrom, paskui ponas Hendel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vidaus rinkos viena iš sudėtinių dalių yra įmonių teisė. Noriu padėkoti ponui Bulion už subalansuotą nuomonę. Ir norėčiau pasakyti, kad 13 e, pakeitimas kalba apie tai, kad jūs norėtumėte, kad būtų kompetentinga struktūra, kurio užsimtų darbuotojų perkelimu iš vienos valstybės į kitą. Taigi, jūsų nuomonė, tai struktūrai turėtų vadovauti ES kompetentingas struktūros. Aš manyčiau, kad tai būtų ko gero rimtas siūlymas, bet reikėtų įvertinti ir kitas ES politikos rytis. Pranešėjas jau minėjau, kad mes turėtume kreiptis į, į jūrį komitetą. O mes galime viso labo tik priminti kai kurios aspektus. 49-51 straipsnis dėl ES veikimo e, sako, kad visos įmonės turi teisę steigtis bet kurioje ES valstybėje narėje. Ir čia mes turime užtikrinti, kad priimti teisės aktai veiks visose valstybėse narėse, nes gali nutikti taip, kol kas dėl ne vienodų teisės aktų e, mūsų aptariamoje srityje, kad darbuotojams gali iškilti tam tikros rizikos, nes atskiruose valstybėse narėse veikia net tie patys įstatymai reguliuojantys šią sritį. Tačiau norėčiau, nepaisant viso to, padėkoti už jūsų darbą, už nuomonės rengimą jūrį komitetui ir aš manau, kad tai vis dėlto bus labai rimtas žingsnis, kuriant toliau ir plėtojant vidaus rinką. Ačiū. Merci. Ačiū. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ačiū, mėly kolegos. Įmonių teisėje galiojantis europiniai teisės aktai susiję e, ypač su e, galimybė užkirsti kelią darbuotojams dalyvauti įmonių valdyme. E, ypatingai keliamas klausimas, kokios valstybės sistema reikėtų vadovautis užtikrinant darbuotojų dalyvavimą tų įmonių valdymuose. Pritariu kolegoms, kurie siūlo vadovautis e, Europinės akcinės bendrovėms taikomomis taisyklėmis, e, vietoj to, kad e, užuot sujungus tarpusavyje skirtingas teisinės sistemas. siekiant sumažinti darbuotojų įtaką įmonės valdyme, dabar galima pasirinkti, taikyti toje valstybėje narėje galiojančias e, teisės nuostatas, e, kuriuose užtikrinamos mažiausios e, tokio dalyvavimo galimybės ir ypatingai tuo naudojamasi perkeliant įmonių buveinės iš vienos valstybės į kitą. Todėl manau, kad reikia tikrai teigiamai vertinti pasiūlymą, kad visuomet tokiais atvejais būtų vadovaujamasi Europinėms akcinėms bendrovėms galiojančiais teisės aktais. Vokietijoje, pavyzdžiui, e, darbuotojams dalyvaujant įmonių valdyme, kuomet deramasi dėl darbuotojų teisų padidinimo šiuo metu taip pat bandoma remtis europinių bendrovių nuostatomis ir taip apriboti Vokietijoje galiojančius darbuotojų teisės mūsų nuomonė E, šio principu nereikėtų vadovautis. Ir e, tokiu atveju aš e, pasisakyčiau už tai, kad Vokietijoje galiojančios darbuotojų teisės nebūtų mažinamos remiantis atitinkamomis Europoje galiojančiomis nuostatomis. Taigi reikia atsižvelgti į e, tas skirtingas darbuotojų teisės sustikrinančias sistemas atskiriuose valstybės narėse ir būtent to siekiu šiuo savo pakeitimu, ponė Renė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau iš anksto padėkoti ponui Buliau uh, e, už likščiolinį bendradarbiavimą. Susidarė įspūdis, kad jis labai glaudžiai bendradarbiauja su šešėliniais pranešėjais. Tikiuosi, kad ir toliau galėsime tęsti šį konstruktyvų bendradarbiavimą. Europos Sąjungoje mes svarstome finansų rinkų reglamentavimo aspektus, tačiau turime būti budrus ir užkirsti kelią stipresniam įmonių teisės liberalizavimui. Todėl reikia e, saugoti darbuotojų teisės, e, galimybės dalyvauti įmonių valdyme. Džiaugiuosi, kad e, pranešėjas savo pasiūlymus orientuoja ne į skirų direktyvų e, sujungimą, o grindžia juos e, Europinės bendrovės veiklą reglamentuojančiomis nuostatomis, e, taip užkertant kelią, kad Europinės bendrovės vadovautųsi atitinkamose valstybėse narėse, kuriuose jos yra įsisteigusios galiojančiomis e, teisinėmis nuostatomis. Tačiau manau, kad dar turėsime diskutuoti dėl to, kokias, kokiamis e, teorijomis reikės mums vadovauti. Taip pat turėsime tęsti diskusijas dėl e, Europinės akcinės bendrovės statuto. Ačiū, dar kas nors norėtų kalbėti. Atrodo niekas, todėl vėl steiksiu žodį pranešėjai. Ar komisijos atstovų yra salėje, kurie norėtų pasisakyti? Nėra komisijos atstovų. Taigi žodis pranešėjai. Dėkuoju. Euh, Dėkuoju visiems pasisakiusiems ir visiems pateikusiems euh, pakeitimus. Iš tikrųjų, kai kurie iš iškilusių aspektų yra daugiau teisinio aspekto ir todėl jūrių komitetas galbūt e, labiau turėtų juos nagrinėti negu mūsų komitetas. Aš jau dabar greitai atsakydamas į kai kuriuos pateiktus klausimus galiu pasakyti, jog e, dažniausiai priimančios valstybės teisės aktai yra taikomi, tačiau jeigu toje priimančioje valstybėje apsaugos lygis yra E, žemesnis, tai tuomet aukščiau galioja teisės aktai yra taikomi. Taip pat reikia skirti e, statutinį, įst, įstatinį perkelimą ir fizinį perkelimą mm, buveinės. Na, o dėl kitų klausimų, tai man atrodo, kad neiškils problemų ir kitą savaitę e, mes aptarsim tuos dalykus, tai yra tik tai e, detalės, kurias galėsime suderinti, arba reikės kai ką performuluoti. Dėkoju. Dėkoju. Tad, e, kaip matome, diskusijos rezultatų mes e, e, balsuosime rugsėjo 19 dieną dėl šito E, pranešimo ir tad e, mūsų padėtis tikrai gera, nes galėsime e, savo idėjas apginti jūrių komitete 11 dieną šio mėnesio. Prašau, lapkričio 11 dieną. Aš esu pasirengusi padėti kiek e, tai bus e, įmanoma pranešėjams. Tač, e, tačiau kalbant apie dalyvavimą tame posėdėje, kompetitingame komitete, tai mes visiškai pasitikime. Atsiprašau, nežinau, kas tai yra, bet susirigo. Taip, iš tikrųjų, kartais nebemokam valdytų mažų prietaisėlių. Taip, labai svarbu, kad e, pranešėjas, nuomonės referentas susitiktų su pagrindiniu pranešėju ir kartu galbūt su šešėliniais pranešėjais, kad e, mūsų, mūsų idėjos būtų įtvirtintos. Tad, e, kaip sakiau, terminų požiūrių viskas yra gerai ir aišku, turi pavykti mums paskui priimti tą gerą pranešimą. Tad šį darbo tvarkės punktą išnagrinėjome ir dabar periname prie 13 darbo tvarkės punko, punkto. Tai yra Frank Engel. Čia yra nuomonės referentas, paslaugų direktyvos abipusio vertinimo procesas, tai yra IMKO e, komiteto. E, nuomonės projektas, buvo pateikta 21 pakeitimas ir man atrodo, kad ponia Mora dabar e, atstovaus mūsų e, pranešėjų. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog e, kolega Engelė atsiprašo, jisai negali dalyvauti šiame posėdėje, nes yra Lenkijoje šiuo metu misijoje. Kaip jūs sakėte, šis nuomonės projektas paskui bus svarstamas IMKO komitete, 21 e, pakeitimas buvo pateiktas ir e, kompromisas buvo pasiektas dėl ketvirto penkto pakeitimų. Tai yra pirmosios dalies e, pakeitimai. Ten pabrėžiamas, pabrėžiamas darbo vietų kūrimas paslaugų sektoriuje. Žodinis pakeitimas turėtų būti taip pat pateiktas aštun, dėl aštuntojo pakeitimo, ponas Irlin. E, paprasčiausiai ten bus išbraukti žodžiai in some member state. To, tokia bus esmė to žodinio pakeitimo. Manau, kad dėl to neiškils problemų. O dėl kitų dalykų viskas, visos diskusijos vyko puikiai tarp uh, visų pranešėjų ir pakeitimai ir balsavimai. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire pour Monsieur Engel. Bien. Alors, euh, je comprends que M. Cercas demande la parole, puis Mme euh, Wingstorm. Donc d'abord M. Cercas. Thank you very much, Chair. Oh. Dėkoju, ponė pirmininkė. Brevemente, señora prezidenta, en nombre de mi kolega. Eh, Labai trumpai, ponia pirmininkė. Pankinė Gönč dabar negali dalyvauti šiame posėdėje, nes yra ne Briuselėje ir paprašė ją pakeisti. Aš galiu pasakyti, jog socialistų frakcija savaime suprantama yra pasirengusi dėti visas pastangas, kad šitas pranešimas būtų priimtas, patvirtintas, kadangi čia kalba sukasi apie labai svarbius aspektus. Paslaugų direktyvos kontekste mes turime parengti priemonės, kurios yra esminės svarbos sektoriui, kuris e, kūrė labai daug darbo vietų. Mes turime užtikrinti, kad kiekviena valstybė e, tai darytų savo ritmu ir kad vidaus rinkoje būtų laikomasi tam tikrų taisyklių, socialinės apsaugos taisyklių, vartotojų teisų gynimo taisyklių ir taip toliau. Dialogas yra vaisingas, tačiau vis dėlto mes nesam iki galo patenkinti. Mes e, pateikėme tris pakeitimus, galbūt ir nedaug. Uh, Bet panas e, Engel nesureagavo į tuos tris e, <clears throat> pakeitimus, ypač į 14 ir 16 pakeitimus. Mes e, tikimės, kad jisai paaiškins, kodėl jis taip elgesi ir kodėl jisai nepriima jų ir kodėl nėra kompromiso. 14. Kaip sakiau, pakeitimas ir 16. Mes e, turime sustiprinti abipusį keitimas informaciją, ypač kuomet kalbame apie sveikatą, apie aplinkosaugą. Tai yra labai svarbus dalykai, reikia, kad parlamentas tai pabrėžtų. 16 pakeitimas dabar. Čia Europos parlamentas siekia sukurti skaidrę sistemą. Jeigu nesilaikoma teisės aktų, tai tuomet būna tam tikrų pasiekmių vartotojų e, atžvilgių. Tad e, aš norėčiau žinoti, koks yra mūsų pakeitimų e, likimas. Mes norime balsuoti už šį tekstą ir esame pasirengę pritarti. Sustarsime tikiuosi dėl to per kitą posėdį. Pone Vykstrom, dėkoju. Aš ponio Kroitsmeno vardu pasisakysiu, nes jo irgi šiandien posėdėje nėra. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Jis turi dėl šios direktyvos labai tvirtus kai kurios punktus susiformulavęs. Čia už keletą jau tik norėčiau paminėti. Ponas Kroitsman pateikė keletą pakeitimų, nes mano, kad pranešimo projektas jau yra puikus pagrindas deryboms. Abipusis vertinimas paslaugų direktyvos yra labai svarbus jo nuomonė instrumentas siekiant kurti toliau vidaus rinką ir skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos plėtrą. Paslaugos e, buvo didžiulis darbo vietų kūrimo šaltinis. 20-ame pono Krosmano pakeitime yra pabrėžta, kad paslaugos yra socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo vienas iš svarbiausių barų. Tad jis mano, kad e, tam sektoriu kartais keliami neproporcingai dideli reikalavimai. E, reikėtų turėti tokį mechanizmą, kuris leistų užtikrinti, kad paslaugų teikėjai, ypač mažos ir rutinės įmonės, galėtų pasinaudoti savo teisėmis vidaus rinkoje. Ja E, ponas Kroisminas džiaugiasi tuo, kad Europos komisija e, turimų instrumentų efektyvumą yra nusprendusi įvertinti iš naujo. Ponas Kroisminas sutinka su ponia Gonč. E, paslaugų sektorius vaidina esminį vaidmenį įdėgiant direktyvą. Svarbu, kad direktyva būtų tinkamai įvertinta. Na, kalbant apie 18 pakeitimą, Ponas Kroicmenis jame sutinka, kad turi būti apsaugota žmonių teisė į pensiją. Profesinių sąjungų teisės yra tas klausimas, kurį reikia nagrinėti valstybių narių lygmenių. Ir Alde frakcija čia prašys šiuo klausimu atskiro balsavimu. Galiausiai ponas Kroicmantas nesutinka susiūlymu įvesti socialinės pažangos nuostatą. Apie tai yra kalba 21 pakeitime pagrindinės laisvės, jo supratimu ir mano supratimu taip pat Europos Sąjungoje yra saugomos pagrindinių teisių hartijos. Tai štai tiek būtų, ponia pirmintė, pono Kroicmano ir mano vardu. Dėkoju visiems uždėmesi. Pone Moha, ar norėtumėt reaguoti pranešėjo vardu į kolegų komentarus? Ačiū, ponė pirmininkė, aš pasižymėjau tai, ką kolegos minėjo, perduosiu tuos užrašus, tas pastabas dėl tų labai tikslių paminėtų pakeitimų pranešėjų, kadangi nebuvo ne vieno šešėlinio pranešėjo, tai galėjome labai greitai ir tyliai susitarti čia tarpusavėje dėl to, kas buvo pasakyta. Tačiau negaliu užimti pranešėjo vietos, tad tiesiog tiksliai labai perduosiu jam tai, kas čia buvo kolegų pasakyta. Ačiū, ponė pirmininkė. Na taip, diskutuosime su tikruoju pranešėju, tačiau tai nesutrukdys mums balsuoti dėl šio dokumento pirmadienį. Tikiuosi, kad iki pirmadienio susitata dėl to, dėl ko sutarimų gal dar trūksta. Keturioliktasis darbo tvarkės klausimas. Šiek tiek vėluojame ir kolegų dėl to atsiprašau. taip jau išeina, kad tik laiko turi, tai jį paprastai, jis paprastai greitai prabėga. Taigi balsuosime pono Dardedinę dokumento. Atsiprašau, sako pirmininkė, taigi balsavimas buvo atidėtas. Keliaujame prie 15 darbo tvarkės klausimų. Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ateitis. Pranešėja Pone Harkin. Sur euh, le paragraphe 2. Antroji dalis, antras pakeitimas. Šrauter Kornelison, dvi dalis. Turime balsuoti dabar dėl pirmosios dalies. Žodinis pakeitimas kurio tikslas yra pakeisti kai kurias nuostatas. Prevention and žodžiai turėtų būti išbraukti. Kas už pirmąją dalį, už prieš susilaikė, nėra. Kas už tai, kad prevention and žodžiai būtų įtraukti. Prieš susilaikė. Pasitikrinkim. Ar visi turim kortelės, turim balsuoti? Pone Renie, ar jūs turite savo kortelę? Ar visi spėjome? Baigiam balsuoti. Atmesta. Akivaizdžių du. Ketvirtoji dalis. Trečias pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė, pasitikrinkim, bet aš manau, kad atmesta. Baigiam balsuoti. 10 ir 18 toks yra balsų santykis, tuo būdu atmesta. Ketvirtas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už ketvirtąjį pakeistą pakeitimą. Ponas, prašau. Prieštarauju šiam žodėtim pakeitimui, ponė pirmininkė. Taigi balsuojame dėl ketvirtojo pakeitimo. Toks, koks jis buvo pradžioje. Kas už ketvirtąjį pakeitimą? Be žodinių pakeitimų. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Dabar einame prie penktojo pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Septintoji dalis, šeštas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštaravo žodiniam pakeitimui, puiku. Taigi, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntoji dalis, septintas pono Ori pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis, ponios Šoter ir ponios Kornelis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė susilaikė, atmesta. Devinta dalis, devintas pakeitimas, pranešėjus kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktoji dalis, dešimtas pakeitimas, ponios Harkin. Jis bus po šeštosios dalies perkeltas, kas už šį dešimtąjį pakeitimą. Mes už prieš susilaikė, priimta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, priimta. Dvyliktasis pakeitimas, ponios Schroeder ir Cornelisen pakeitimas. Kas už? Iš dviejų dalių, balsuome dėl pirmosios, urges the commission to evade their responsibilities. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikė primta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. 13 pakeitimas. Autorės tos pačios, kas už, prieš susilaikė, priimta. 15 dalis, 14 pakeitimas už, prieš susilaikė, priimta. Vienuolikta regis konstatuojimų dalis. Kas pirmasis pakeitimas, kas už? Reikėtų paaiškinti, sako pirmininkė balsavimo vidurį pradedu aiškinti balsavimą. Norėčiau paminėti mūsų darbo grupės, FEM grupės atliktą darbą. Labai vertinu FEM darbo grupės atliktą darbą, bet aš manau, kad Europos parlamento rezoliucijai kitų institucijų atžvilgių svarbiausia ir mūsų komitetos darbas, mūsų plenarinio posėdžio darbas. Tad būtų labai keista minėti tą nuorodą į darbo grupės atliktą darbą. Būtent dėl to aš jums ir pasiūliau balsuoti prieš. Ten, kur kalbama apie IGF. E Susipainiau, sako pirmininkė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 suskaičiavau. Štai. Vienuoliktoji įtrauka speciali darbo grupė dėl IGF. Tai aš manau, kad diskusijos mūsų komitete yra daug svarbesnis dalykas negu tai, kas buvo pasakyta IGF grupėje. Dėl to aš ir pasiūliau išbraukti šią nuorodą, nes manau, kad šiek tiek pernelyg čia buvo šis aspektas pabrėžtas. Oui, je, je demande d'approuver mon amendement qui est de supprimer cette référence. Taip, ta nuoroda siūlau išbraukti. Mais si vous voulez ce que ce qu'on qu nomme, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, ce que je peux peut-être si vous proposez un amendement oral. Jei siūlytumėte žodinį pakeitimą, kurio tikslas būtų, bet čia žvelgiu į savo ekspertus, ką jie mano šio klausimu. Galbūt būtų galima pasiūlyti tik atsižvelgiant į diskusijas vykusias užimtumo komitete. Galbūt šitaip būtų tinkama. Pone Gutsoli, prašau. Kadangi balsuojame, tai aš e, maniau, kad galbūt reikia taip pat e, suteikti ir kitiems galimybę pasiaiškinti. Nes e, visi kiti pranešėjai taip pat turės paskui tą, tą galimybę. Aš visiškai sutinku su jumis ir kaip tik jums suteikiu žodį ir galite tada paaiškinti savo poziciją. Mano pozicija paprasčiausiai, nežinau ar dabar mes diskutuosim apie tai balsuodami. Paprasčiausiai balsavimo metu aš manau, kad e, dėl kiek, kiek, kiekvieno, e, e, kaip pirmininkė, jūs dėl kiekvieno pakeitimų patikėte savo poziciją. Nemanau, kad tai yra tinkama, nes ir nežinau, ar tokią galimybę turės kiti pranešėjai. Tai tik tiek noriu pasakyti. Pirmininkė, aš e, jums kaip tik ir leidžiu tai daryti, kadangi dėl šio pranešimo, kuris yra pakankamai e, svarbus, mes dirbome elektroniniu paštu vasaros metu, o paskui e, komiteto posėdžių metu mes galim ir paaiškinti kai kuriuos dalykus. Ir tai nėra pirmas kartas, taip jau yra buvę anksčiau tais atvejais, kai man rūpimi pranešimai būdavo svarstomi. Pone Harkin, kuri yra e, turinio e, požiūrių e, pagrindinė pranešėja, jai suteiksim žodį. that okay? Yes. Perhaps there's a message in that, but anyway. Um, my, my view on this is... Mano nuomonė, mes e, e, jau pakankamai vėluojam balsuodami ir jūs paaiškinote, kad e, dėl tam tikrų vertimo problemų raštų mes nesugebėjome anksčiau išgirsti jūsų nuomonę, tačiau šiuo metu, manau, jau yra per vėlų keisti balsavimo sąrašą ir aš e, teikčiau pirmenybę jau patvirtintam balsavimo sąrašu. Mano pozicija būtų galbūt e, pakeisti šį aspektą ir nusiųsti jį uh, uh, užimtumo komitetui komisijos, o ne darbo grupiai. O jeigu jūs nepalaikot e, mano pasiūlymo, tai aš atsijimu savo pakeitimą ir tuomet liksime prie pradinio pranešėjos varianto. Pone Harkin. This... Ar būtų įmanoma dabar susitarti dabartinėme etape dėl šių pasiūlymų ir galbūt pateikti nuorodą į E, abu aspektus. Ar e, nebūtų prieštaravime, jeigu vizą 11 mes taip suformuluotume? of the Employment Committee and Special Working Group on the EGFs. It means it would only add committee and, and its special. Tai reiškia, kad būtų pateikiama tik papildoma nuoroda į komitetą ir jo darbo grupę. Pone Moran. Pone pirmininkė, aš manau, kad e, tas pasiūlymas dabar negali e, būti priimtinas, nes dabar mes baigiam balsavimą, kad e, juk buvo dirbama toje darbo grupėje ir toliau matant, kas vyksta per plenarinį posėdį, nes juk visas pagrindinis darbas yra atliktas to darbo grupės, kurią jūs pirmininkaujat. Ir paskui biudžeto komitetas uh, E, prisima visus nuopelnus. Tai aš manau, kad e, galbūt mes neturėtume būti labai suinteresuoti pabrėžti e, amplų komiteto vaidmenį šiame kontekste, todėl kad e, e, čia mums pakišama koja yra. Aš suprantu, ponia e, Morel, tačiau e, tame pakeitime paprasčiausiai čia pa, pabrėžiamas mūsų komitetas kaip po toks. E, kad jūs, jūs galbūt sakot, kad aš labai griežtai žiūriu į procedūrinius dalykus, bet galbūt taip iš tikrųjų nėra. Ir aš manau, kad per plenarinį posėdį mes turėtume e, pabrėžti tokios struktūros vaidmenį, e, kuri, struktūros, kuri nėra oficiali struktūra. Būtent todėl aš ir noriu ir, ir suformuluoti commission and its, bet jeigu tai neprimtina, tai aš atsijimu savo pasiūlymą. Ponas Sory. Aš taip pat būčiau atitinkamą pasiūlymą pateikęs. Ah, oui. Igen, tehát én sem tartom szerencsésnek azt, hogy... Mano nuomonė nederama dabar balsavimo metu pradėti diskusijų šiuo klausimu. Mes turime balsavimo sąrašą, turime pagal jį balsuoti. Tarpu išaiškėjo, kad jūs pasiūlymui daugelis prieštarauja, todėl reiktų balsuoti taip, kaip siūloma pirminėme balsavimo sąraše. Tai aš atsijimu savo pasiūlymą ir grįžtam prie balsavimo. Dabar e, baigiamasis balsavimas. Ar norite elektroniškai balsuoti? Gerai. Pradedame elektroninį balsavimą. Pasavimas baigtas. 27 už, vienas balsas prieš, vienas susilaiko. Sveikiname pranešėją. Dabar kiti klausimai. Nieko nebuvo pasiūlyta tarti dėl šio darbo tarkės punkto. Sustiksime pirmadienį Strasbūrę 19 val. Tai bus kitas mūsų komiteto posėdis.